Guten Morgen, liebe Kolleginnen, guten Morgen. Labas rytas, mielas kolegės, mėly kolegos. Kaip matau, dar ne visi susirinko ir negalime viską aptarti. Ir iš tiesų tai yra pirmas ir paskutinis kartas, kai mes e, turime posėdį tuo pačiu metu kaip ir biudžeto klausimus nagrinėjantis komitetas. Ir žinau, kad Čia dalyvauja daugiausiai tik tie kolegos, kurie nedalyvauja biudžeto komitete. Ir um, jie turėtų bent jau dalyvauti šiame posėdėje, nes jie neturi jokių pateisinamų priežasčių nedalyvauti. Taigi, dabar iki 11 valandos uh, mes turėsime aptarti pranešimą, nes pranešėjas gali dalyvauti tik iki 11 valandos. Matysime, kaip vystosi mūsų diskusija ir tada pažiūrėsime, ar reikės dar ilgiau padiskutuoti. Tačiau jau be pranešėjo. Pamatysime. Esame lankstus. Galime greitai reaguoti. Taigi mūsų komitetas tuo visada ir pasižymėjo. Tai aš turiu tik tai vieną pranešimą. O kitus pranešimus, jeigu jų bus, e, e, pateiksiu po diskusijų. Aš norėčiau dar kartą pasakyti keletą žodžių apie mūsų diskusijos struktūrą. Jūs žinote, kad yra e, a, 1100 pakeitimų yra pateikta, mes negalime jų a, per vieną posėdį aptarti, bent jau kiekvieno konkrečiai negalime aptarti, todėl mes bandysime šiokią tokią struktūrą suteikti mūsų diskusijai, suskirstyti ją į tris dalis. Mes jau tai aptarėme su koordinatoriais, kad e, pranešimo struktūra turėtų būti išlaikyta. Vadinasi, šešios didelės dalis su antraštėmis turėtų būti išlaikytos ir mes suskirsime pakeitimus į tris dalis ir juos aptarsime pagal atskiras grupės. Žinoma, pranešėjas pateiks bendrą įžangą, bendro pavadžio pastabas ir po to aptarsime pirmą dalį, pranešimų pirmą dalį. Tai yra susijusia su iššūkiais ir mūsų prioritetais susijusią dalį. Pranešime tai yra pirma ir trečia dalis. Antroje diskusijų dalyje mes e, aptarsime ketvirtą pranešimo dalį, kurioje kalbama apie struktūrą, organizaciją, daugiametės e, finansinės programos. Trečioje diskusijų dalyje aptarsime tre, trečią pranešimo dalį. Kalbėsime apie skaičius mūsų daugiametės finansinės programos ir apie nuosavos, nuosavos pajamas. Taigi dabar norėčiau paprašyti pranešėjo pateikti įžanginės pastabas. Salvadorai, prašau. Ir kaip visada, penkios minutės jums sutikimas, o po to e, frakcijų atstovai kalbės. O dėl kitų trijų dalių tai e, galės pasisakyti visi, kas norės. Taigi, Salvadorai, prašau. Gracias, presidenta. Soy flexible de todas maneras. Ačiū, pirmininkė. Aš lankščiai. Reaguosiu, tačiau bet kuriuo atveju turėsiu išeiti 11 val. Jeigu reikėtų, aš be abejo galiu pakeisti, pakoreguoti savo keliavimo planus ir pasilikti ilgiau. Svarbiausia yra, kad visi koordinatoriai, visi pranešėjai galėtų išsakyti savo nuomonės. Norėčiau priminti Jums bendruosius principas. Surė komiteto pranešimas yra politinė deklaracija e, dėl ateities finansinės perspektyvos. Ir tai reiškia, kad mums reikės be abejo e, pasiekti daugybės kompromisų su vyriam frakcijom ir e, pasiekti jų arba užsitikinti jų įsipareigojimą palaikyti šį dokumentą. Aš norėčiau Na be abejo, aš nesitikiu, kad e, visi 500 balsų bus atiduoti už e, šį pranešimą, bet tikiuosi surinkti tikrai solidžią daugumą. Ir šis pranešimas turėtų svorį ir galėtų pakeisti šitą. E, kadangi darybos su komisija prasidėjo jau, dėl MFF prasidėjo jau praeitą rudenį, mes gavome šiam pranešimui E, beveik 1100 pranešimų, 1093 e, pakeitimus, kurie daugumoje atveju nieko daug nekeičia, o tik tai patobulina šį pranešimą, taigi nėra esminių prieštaravimų su pranešėjo nuomonė. Ir aš manau, kad daugeliu atveju mes tiesiog susitarsime. Šiaip jau sakyčiau, kad labai e, gerai buvo organizuotas politinių frakcijų darbas, kadangi pirmiausia buvo siekiama e, pasiekti bendro starimo konsensuso frakcijų viduje. O paskiau jau e, pranešėjai buvo teikiami siūlom pakeitimo blokai. Ir politinės frakcijos man leido pasidarbuoti jau su pirmuoju kompromisiniu pakeitimo e, ratu, su pirmąją bangą, e, kas iš tikrųjų leido sėkmingai įtraukti į pranešimą daugelį tų pakeitimų siūlomi pakeitimai ir atspindėti politinių frakcijų pozicijas. E, be abejo, kai kurie pakeitimai e, buvo gauti vėliau arba kai kurie iš jų buvo labai detalūs. Ir pastaruosius įtraukti į pranešimą yra gana sunku, kadangi pranešimas šiaip taip nėra vien tik tai deklaracija apie kažkokią tai ES ateities e, politiką kadangi jeigu mes orientuotumėmės į tai, tai būtumėm savotiškai na, užminę kojos kai kuriam parlamentiniam komitetam. To tikrai nenorime daryti. Taigi, aš stengiuosi to išvengti ir detalius politinius klausimus, detalės politinės rekomendacijas palikau atitinkamiems komitetams nagrinėti. E, aš stengiausi, kad mano pranešimas būtų neviršytų 150 paragrafų, nes kitaip jį būtų jau sunku suprasti ir skaityti. E, aš labai tikiuosi, kad e, komitetų ir politinių frakcijų vadovybė taip pat bus pakankamai lanksti, supras mane ir man pavyks išlaikyti šitą 150 paragrafų struktūrą. Kaip pirmininkė jau minėjo, reikėtų išlaikyti esamą struktūrą. Uh, E, sekretoriatas vėliau palengs konsoliduotą dokumento versiją tam, kad jūs galėtumėte subažinti. Ir e, be abejo, taip pat ši struktūra turėtų atitikti tą daugiametę finansinę struktūrą. Taip pat e, labai svarbu būtų pamėginti atspindėti įvairių politinių frakcijų požiūrius Jau pabandėme preliminariai apžvelgti politinių frakcijų pozicijas, e, jų pateiktus pakeitimus. Ir iš tikrųjų daugeliu klausimų, kaip matome, galima pasiekti konsensusą. Be abejo, esame tam tikrų klausimų, kur susitart nepavyks ir teks e, imtis diskusijų. Tačiau aš labai tikiuosi, kad E, pirmininkė padarys viską, kad e, tos temos, kuriuos mes diskutuosime su rekomitete ir dėl kur bus balsuojama paskiau gegužės pabaigoje, vis dėlto, kad, kad, kad, kad, kad iki to laiko liks kaip galima mažiau tokių atvirų pakeitimų, dėl kurių dar nesusitarta. Ačiū. Dar nėra EPP koordinatoriaus. A, tai gal nuo socialistų koordinatoriaus pradėsime. Ne? Įvailo, prašau jums žodis. Tiesą sakant, nebuvome pasirengę šiai diskusijai. Mes tikėjomės, kad e, diskusija daugiau suksis apie iššūkius ir politinius prioritetus. Ar taip supratau, ar ne? Na, kol kas bendri komentarai. Gerai. Tuomet aš sakysiu bendrus komentarus, o paskui galėsime kalbėti detaliau. Taigi, bendra pastaba. Mes tikrai nenorėtumėm keisti pranešimo struktūros. Mes gal ir turėjome kitokių idėjų dėl struktūros, bet šiandienai, manau, jau būtų tikrai neprotinga keisti, modifikuoti struktūrą. Struktūra yra tokia, kokia yra. Pakeitimai taip pat pasiūlyti pagal šią struktūrą ir tai būtų visiškai nepraktiška. Todėl struktūra mus tenkina. Svarbiausia dalis mūsų akimis yra ta, kad nuo dabar iki plenarnio posėdžio darbas būtų organizuotas taip, jog frakcijom tikrai e, būtų galimybių pravesti deramas diskusijas dėl kompromisinių pasiūlymų. E, aš kalbėjau su Salvadoru ir aš jam, pavyzdžiui, pasakiau, kad mums e, absoliučiai būtina E, kad iki antros gegužės būtų pateikti visi pasiūlymai dėl kompromisų ir panašiai, nes e, po to mums liks labai nedaug laiko, kol galėsime balsuoti savo komitete. Ir e, kaip aš supratau iš pokalbio su Salvadoru, jisai linkęs laikytis tokio pasiūlyto termino, tokia atveju tai mus džiugina. Aš sutinku su juo taip pat, kad mes turėtumėm rasti plataus pobūdžio sprendimus svarbiausiais klausimais. Nemanau, kad sutarsim dėl visų detalių, bet jeigu mes norime e, būti tvirtose darybinėse pozicijose su taryba. E, ir tą turbūt daugelis iš jų supranta, kadangi pagrindinis iššūkis ir bus tada, kai e, mėginsime susės su taryba ir mėginsime rasti tą dialogo būdą, nepaisant to, kad tai yra bendro sutarimo procedūra. Tada mūsų laukia pagrindinis e, iššūkis ir be abejo, jeigu parlamentas bus susiskaidęs, tai daug sunkiau bus rasti sprendimų tarybų, dialogijos tarybą. Uh, Taigi aš sutinku su Elvidaru, kad mes turime ieškoti kompromisų ir parengti kaip galima platesnius kompromisus. Nors, žinoma, esame tam tikrų ribų, esame tam tikrų sąlygų, tam tikrų vertybių, kur mes jau negalime daryti kompromisų. Tačiau jeigu bus laikomasi terminų, tai tada mus tenkina pranešėjo pasiūlymai. Um, thank you, Ačiū toliau, Karlas. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl metodo, dėl to, kaip tęsti darbą. Aš taip pat nekantriai laukiu pranešėjo pasiūlytų kompromisų. Aš manau, kad tai būtų vienintelis tinkamas būdas tęsti darbą, kada yra tiek daug pakeitimų. Taip pat mes tenksime iš savo frakcijos pusės e, koncentruoti siūlomus pakeitimus, kad e, galų gale liktų maždaug 30 procentų tų pirminių išsakytų idėjų, bet vis dėlto net ir tada pakeitimų bus labai daug. Taigi Šiuo požiūriu be abejo mums teks dirbti tokiu būdu. Kalbant apie pranešimo struktūrą, vienintelis dalykas, ką mes gal norėtumėm pakeisti, tai mes norėtumėm, kad e, pradžioje būtų užsiminta apie biudžeto finansavimą. Kitaip sakant, reikėtų pabrėžti, jog būtina nagrinėti nuo savo išteklių klausimą e, kiek suprantu, matyt, šiuose rūmuose tai minčiai labai platus pritarimas ir galbūt užuot užsiminsiu apie tai gale, galėtumėm apie tai pakalbėti pačioje pradžioje, tačiau struktūra beje nėra svarbiausia ir svarbiausia būtų pasiūsti aiškiai žinia visuomenė, o taip pat tarybai ir komisijai dėl mūsų prioritetų, dėl mūsų pozicijos. Leiskite man kitą vertus taip pat pabrėžti tai, ką pasakiau paskutinėme sutikime Strasbūrė. Problema yra ta, kad na, man susidaro įspūdis, taip pat ir analizuojant pakeitimus, nepasakiau, ne, nesakau, kad perskaičiau visus pakeitimus, taip pat nagrinėjau mūsų pateiktus pakeitimus, iššūkiai, kurie mūsų laukia. Na, nežinau, ar galime kalbėti apie prioritetus, kadangi dabar atrodo, kad viskas, visi klausimai yra prioritetai ir leiskit man būti šiek tiek cinišku, tačiau, e, žinau, ką aš kartojus, tačiau e, mes kaip ir neturime neįgiamų prioritetų, kitą vertus prioritetais vadiname beveik viską. Uh, vėlgi supraskite mane teisingai, gal tame nėra ir nieko blogo. Tačiau paskaičiavus perskaičiavus lėšomis visą tai, apie ką mes kalbam ir ką mes laikome prioritetais, tai biudžetas turėtų išaukti 20-30 procentų ir tai turbūt vargu ar tikėtina. Mes turėtumėm e, pirmiausiai pagalvoti, kurie pakeitimai e, prisidėtų prie biudžeto patikimumo, nes jeigu prioritetais vadinsime viską, tai e, iš tikrųjų nei visuomenės akise, nei kitų institucijų akise mes neturėsime rimtai. Tai yra bene didžiausias iššūkis. Mes be abejo stengiamės per savo pakeitimus tai ir atspindėti. E, apibriežtami tam tikras skriptis, bet aš tikiu, kad ir mes, ir taip pat ir kitos frakcijos turbūt galėtume pasitengti dar geriau. Taigi čia mūsų laukia bendras iššūkis siekiant kompromisų, kurie parodytų, e, kad na, mes netikime, kad biudžeto nereikia didinti apskritai, bet jeigu jau reikia didinti ES biudžetą, tai mes turime aiškiai briežti prioritetus, galbūt ne, ne, ne apibrėždami atskirų biudžeto dalių, e, nemėgindami jų padaryti neliečiamus, e, mes tiesiog turėtume pakalbėti apie tai, kad esama tam tikrų prioritetų ir jeigu jiems reikalingas ekvatus finansavimas, mes turime tai pagrysti. Ir tada galbūt galėsime dėrėtis iš tikrųjų tokiu būdu, kuris duos rezultatų atspindinčių mūsų idėjas, mūsų mintis. Be abejo, mes puikiai suprantame, kad e, visų šiuose rūmose, visų pagėdavimas tikrai nesugebėsime patenkinti. Um, Ačiū. Aš norėčiau dar įterpti savo pastabą. Mes e, iš tiesų turėtume parengti pranešimą apie finansinę perspektyvą. Mes e, neturime nurodyti, kokie teisės aktai turėtų būti leidžiami. Ir mes neturime gilintis per daug į politikos sritis. O kai kuriais pakeiti, pakeitimais to ir siekiama mes e, bandome išvengti iš esmės tokių veiksmų, kurie turėtų būti daromi tik taip, prieimus mūsų pranešimą. Mes turime nubriežti tik tai gairias. Mums nereikia apibriežti atitinkamų teisės aktų, kuriais būtų nustatoma finansinė e, perspektyva. Panas Bas. E, ačiū. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad ateinantis laikotarpis dabar kritiškai svarbus siekiant kompromisų ir atrodo, kad visos frakcijos, kurios dalyvauja šiame darbe, iš tikrųjų yra nusiteikę siekti kompromisų, tačiau laiko grafikas dabar tampa labai svarbus. Ir e, mūsų ateity laukia dabar dvi atostogų savaitės e, iki gegužės pabaigos, toliau bus tik tai vieną savaitę ir toliau turėsime balsuoti plenarnėme posėdėje. Taigi turime labai labai kruopšiai planuoti, kad visos E, frakcijos, kurios nedalyvauja surio komitete, nesudarytų įspūdžio, jog mes kažką čia paslapčia darome ir mėginsime prastumti viską tiesiog plenarinėme posėdėje. Nes be abejo, baisiausia situacija būtų, jeigu plenarinėme posėdėje tebeliktų visi šitie pakeitimai. Todėl mes turime iš tikrųjų labai e, intensyviai kontaktuoti su visom frakcijom siekdami kompromisų, kadangi jų kompromisai bus pateikti tik tai e, gegužės antrą, tai bus tarsi antroji e, E, kompromisų bangą ir, e, kažin, ar per vieną savaitę visos frakcijos sugebės galtinai parengti savo pozicijas. Jeigu kitą savaitę e, jau nebus pateikti kompromisai arba bent jau nebus pradėta keistis nuomonėmis tarp frakcijų, tai yra didžiulės pavojus, kad, kad tai, ką pasiūlys surė komitetas, vėliau plenarėme posėdėje niekas tam nepritars arba, arba tas dokumentas bus atmestas. Uh, tą jau su, dėl to, tiesą sakant, jau susitarė koordinatorių posėdis e, prieš tris savaitės ir e, iš tikrųjų būtų gerai, kad jau kitą savaitę gautumėm kompromisų pasiūlymus. Dabar buvo užsiminta apie gegužės antrą. Na, gal tai ir galima padaryti, bet e, aš bijau, kad iš tikrųjų tas labai apsunkins darbą tarp politinių frakcijų ir plenarinis posėdis taip pat gali būti labai sujauktas šio klausimu. Uh, E, dėl e, pranešimo struktūros mums, kaip ir Alde frakcijai, labai svarbu, kad būtų aiškiau išdėstyta pozicija dėl nuosavų išteklių. Šis aspektas e, visame MFF, visose MFF diskusijose bus labai svarbus. Ir jeigu mes aiškiai neišsakysime savo pozicijos, šiuo klausimu, žinodami, kad taryboje tai bus tikrai politizuotas klausimas, e, mes būsime nepasiruošę. Mes turime šį klausimą iškelti į pačias pirmasis e, eilutes. E, nesakau, kad reikia keisti visą struktūrą, bet bent jau turime pasirodyti, kad kai kurios mūsų pozicijos dėl nuosavų išteklių nuskambėtų pačioje pranešimo pradžioje. Paskiau galbūt galima leistis detalę, kadangi šis klausimas yra na, kritiškai svarbus. Uh, Dėl biudžeto dydžio, taip pat ir šio komiteto pirmkė, sakė tam tikras pastabas. Aš puikiai suprantu, kad mes svarstame daugiametę finansinę struktūrą, o ne atskiras politikas ir atskiras biudžeto eilutės. Tačiau labai svarbu, kad iš tikrųjų mes turėtumėm pirmiausia išanalizuoti prioritetus arba neprioritetinės sritis. Ir be abejo, viskas daug priklauso nuo turinio, kaip aš jau prieš porą savaičių sakiau, jeigu niekas e, MFF E, nesikeis, tai aš balsuočiau netgi ne už biudžeto didinimą, už biudžeto apkarpimą. Taigi mes turėtumėm pirmiausiai akcentuoti pačioje pradžioje pirmosiose pastraipose, kad e, didžiausi iššūkiai yra klimato kaita, demografinės problemos, e, kai kurios kitos globalinės problemos. Jeigu nebus paminėta, jog reikia taip pat ekologizuoti. Mm, e, mūsų biudžeto, nes na, šitas žodis dabar tapo madingas, visi šneka apie tą žalinimą arba ekologizavimą, tačiau kągi tai iš tikrųjų reiškia. Taigi aš manau, reikėtų pridurti papildomą paaiškinančių pastabų, ką mes turime meni. Aš neatstovauju žaliesiems ir nebūtinai tas e, žodis žalės turi čia skambėti, bet e, kalbėdami apie modernizavimą, e, pažiūrėjau, mm, e, e, e, bendrosios žemės ūkio politikos ar kitų. E, jeigu mes neišaiškinsime detaliai, ką norime pasakyti, tai tada bus nelabai aišku, ką mes parlamentas mėginame e, pasiūlyti tarybai arba įtikinti tarybą. E, taigi mes turime pasirinkti svarbiausius um, prioritetus ir jau po to, jeigu šios vertybės bus aiškiai išdėstos, tada mes esame pasirengę ginti nuo savo išteklių klausimą, kalbėti apie galimą biudžeto padinimą ir panašiai. E, aš mačiau, kad daugelis pakeitimų, tiesą sakant, nukreipti tą linkmę ir aš norėčiau tik tada, kad akcentuoti, kad mums šie pakeitimai yra patys svarbiausi jeigu iš tikrųjų siekiame, kad parlamentas turėtų tvirtas dėrybinės pozicijas ir MFS pranešimas būtų patvirtintas. O šiaip jau mes esame pasirengę daryti kompromisus su visom frakcijom. Akivaizdu, kad visi nori siekti kompromisų, tačiau labai svarbu, kad kaip galima anksčiau, būtent kitą savaitę jau prasidėtų šitie pokalbiai. Ačiū, norėčiau dar kartą paaiškinti. Žinoma, visiškai teisingai kalbė, savaime suprantama. Mes privalome, kai kalbame apie tai, kiek mums reikia e, lėšų kitai finansiniai perspektyvai, mes turime nurodyti, kokią politiką mes norime vystyti. Jeigu mes, pavyzdžiui, norime vystyti žemės ūkio politiką, tai turime e, nurodyti, pavyzdžiui, kad viešiai finansai turi būti skirti viešosioms e, vertybėms arba prekiams. Tačiau mes neturime nurodyti, kad ūkininkai turi gauti kažkiek procentų už kažkokį produktą. Iš tiesų, tai mes turime tik tai pateikti nuorodas, o ne konkrečiai nurodyti, pavyzdžiui, koks kuris regionas, e, ko turi siekti. Ir mes turime, žinoma, pasirūpinti, kad, sakykime, būtų nurodyti ir tikslų skaičiai. Tačiau tik tai vėliau, kai bus e, priimami teisėkuros projektai, e, pavyzdžiui, žemės ūkio arba sanglos politikai, ir jie bus svarstami parlamente. Tačiau Tai sūrė komitete, sūrė pranešime neturi būti tai aptarta. Mes kalbame apie sąlygas, apie gairias, o ne apie konkrečius skaičius. Dabar SR vardu. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kwestię. Labai ačiū. Kai dėl procedūros, be abejo, labai svarbu yra vis tik tai iš, išdėstymas laike, nes jeigu mūsų koordinatorių grupė neužsitikrins e, politinių frakcijų palaikymo, tai iš tikrųjų dėl daugelio pakeitimų teks balsuoti plenarinėme posėdėje ir tada jau teks balsuoti plenarinėme posėdėje dėl viso tūkstančio pakeitimų, kas visų pirma būtų neproduktyvu, o antra tai tiesiog sukeltų pavojų, kad e, bus nubalsuota galų galia už labai nenoseklų pranešimą. E, Vieni dalykai pateks, kiti ne. E, taigi labai svarbu viską sudėlioti laikę. Toliau nuosavi ištekliai. Nematau jokių priežasčių perkelti šią mintį į pačią pranešimo pirmąją dalį. Kadangi jeigu pranešimas prasidės šią mintimi, tai gali iššaukti Europoje savotišką įspūdį, jog čia vyksta ne vien tik tai akademinio pobūdžio diskusijos. E, nesakau, kad to nereikia paminėti, ar apie tai nereikia kalbėti, ir mes be abejo Tačiau mes iš savo pusės e, būtumėm prieš, mes nesipriešintume, kad šita tema būtų paliesta, bet e, nenorime perkelti jos į priekį, kadangi tai sukurtų neteisingai įspūdį, jog tai yra svarbiausias klausimas, kuriuo mes siekiame sprendimo. Labai svarbu e, apžvelgti visokias galimybės politiškai, kiek tokios procedūros realios yra. Todėl aš tikrai kritiškai vertinčiau struktūros keitimą. Be abejo, esminė problema yra, kaip išvengti diskusijų dėl politikų reforma, reformavimo, jeigu nekalbėsime apie jų finansinį pagrindimą. Aš manyčiau, kad e, svarstant biudžetą nereikėtų leistis į diskusijas, kaip reformuoti politiką, nes tai turėtų daryti kiti e, komitetai. Jie turėtų nagrinėti, pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos ar kitų politikų reformas detaliai. E, esama kitų dalykų, pirmiausiai E, tam tikrų faktų. E, jeigu juos pateiksime šiame pranešime, tai vėlgi sukels tam tikros rizikos. Esame daugelį dalykų, kuriuos galima pagrysti Europo 2020 strategijos teiginiais, tačiau e, labai sunku būtų tai pagrysti kitomis sutartimis. Taigi, manau, kad turėtume vengti situacijos, kur tarsi per užpakalinės duris mes bandome e, įskiepyti tam tikras reformas nepagristas sutartimis, nes tai gali e, prieštarauti valstybių narių tarpusavio įsipareigojimams. Todėl aš siūlyčiau vietoj tam kalbėti apie tuos tvirtus e, įpareigojimus, tvirtas prievalės, kuris nustato sutartis ir mažiau kalbėti apie visokius politinius dokumentus. Šiai dienai, matyt, svarbiausias dalykas yra laikytis e, terminų tam, kad e, sustabdytumėm e, tą grėsmę, jog e, pakeitimų griūtis užgrius plenarinį posėdį. Iš tikrųjų, ir tai bus nelengva, tačiau kuo mažiau pakeitimų mums liks plenariniam posėdžiui, to bus geriau. Um, Fidigue. Ačiū, Guė vardu. Pane Herz. Ačiū galbūt aš nesu atstovė, Sūrio komitete aš esu regioninio, regioninio reikalų komiteto atstovė. Ir iš tiesų tai mums yra labai įdomi tema, nes mes sprendžiame finansų klausimus ir savo komitete. Ir būtent kaip mes turėtume sanglaudos politiką panaudoti kaip vieną iš finansinių priemonių. Tos diskusijos vyksta lygiai grečiai ir mes turėtume subalansuoti mūsų diskusijas, kad neprarastume nei mūsų bendro tikslo, nei laiko. Mes e, kalbame apie tai, kad e, finansų lėšos ES padėtų e, panaikinti skirtumus tarp įvairių regionų ar valstybių narių. Ir jeigu mes pažvelgėme į šį pranešimą iš kitų komiteto perspektyvų, kokiegi norai tada yra išreiškiami tam tikrose pakeitimuose ir kaip mes galime prisidėti prie šio pranešimo patobulinimo, tai aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie atitinkamų lėšų dydį. Pavyzdžiui, ar mes e, su tomis lėšomis galime pasiekti e, sąnaudos politikos tikslų ar kitų tikslų. Žinoma, yra problemų ir iššūkių kurie nebuvo tokie e, dideli per pas, ir kurie per pastarosius dešimt metų e, buvo nagrinėjami, tačiau jiems nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Tai būtent kova su skurdu e, arba naujųjų valstybių narių įvairių problemų sprendimas. Aš manau, kad mes turėtume atkreipti į tai dėmesį. Aš manau, kad svarbiausia sąžiningai atsižvelgti į nusavų išteklių klausimą. Žinoma, tai yra e, svarbi tema e, ir valstybėse narėse, ir, pavyzdžiui, federacinėse žemėse Vokietijoje, nes kartais bandoma pasinaudoti finansinę krizę, nespręsti kažkokių problemų. Ir manau, kad e, tokia atveju turėtų padėti stipresnės valstybės, silpnesnėms valstybėms. Aš manau, kad Sūrė pranešime reikėtų e, nustatyti aiškesnį ryšį, pavyzdžiui, tarp e, sąjungos politikos ir tarp e, Europą 2020 strategijos. Ir mes turėtume pažiūrėti, ar iš tikrųjų tai yra prasminga. Nes, kaip žinome, Europa 2020 tai yra iš esmės vertikalios politikos išraiška. O, e, pavyzdžiui, sąjungos politika dažniausiai pažymė horizontalius politikos aspektus. Tai yra e, skirtingi dalykai, kuriuos mes turime suderinti. Ir čia, e, kaip pranešime, yra nurodyta, iš esmės nei tos informacijos, nei tų lentelių pranešimo gali nepakanka tam suderinimui. Taigi tiek, galbūt kolegos mane dar papildys. Ačiū, dabar matą Andresą. Thank you, Chair. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Aš jau minėjau, kaip krizės akivaizdoje sunku planuoti toli į priekį. Nemanau, kad nuomonė turėtų apimti 150 paragrafų, nes netikiu, kad kuo ilgesnis dokumentas, tuo jis veiksmingesnis. <clears throat> Dar aptarsiu turinį reikėtų įvertinti nacionalinių parlamentų atstovų vakar sustikime pateiktas pastabas. Tenka apgailestauti, kad daugelis iš čia sėdinčių salėje nedalyvavo tame posėdėje. Tie atstovai reikštė susirūpinimą dėl krizės ir sakė, kad reikia visiškai perstruktuoti sąjungos biudžetą pagal čia minėtus prioritetus. Ypač atsižvelgiant į poreikį didinti užimtumą. Bet tam mums reikės sutaupyti lėšų, ne daugiau lėšų skirti, bet stengtis jas taupyti. Ir nematau, kad mes kalbėtume apie taupimą čia. Štai kalbame apie tai, jog pirmoje vietoje minimi nuosavi ištikliai, bet apie taupimą mes nieko nesakome. Vakar dar buvo minėtas daug kartų sanglaudos fondas. Nacionalinių parlamentų atstovai sakė, kad nėra pinigų finansuoti tas programas. Tad kodėl mes vis dar skiriame dėmesį ir skiriame lėšas tai politikos ryčiai? Ir trečias atstovų minėtas svarbus dalykas - tai rizika susijusi su Europos sandorių e, mokesčio įgyvendinimu. Švedijos atstovas papasakojo apie 90-ojo dešimtmečio Švedijos neigiamą patirtį, kai Švedija pabandė gyvendinti finansinių sandorių mokestį. Aš visiškai nepritariu tam, kad būtų pačioje pradžioje minimi nuosavi ištekliai. Tiesą sakant, aš iš viso nepritariu tam, kad jie būtų apskritai paminėti. Taigi, kai dėl Švedijos ir 90-mečio e, eksperimento su, e, su finansiniu sandoriu mokesčiu ir jo neigiamas rezultatais, tai galėčiau pasakyti, kad iš tiesų gali būti, kad kartais mokesčiai gali būti įvedami ir per anksti ir patiriama nesėkmė. O dabar aš e, norėčiau dabar steikti žodį Joranui. Aš e, kalbėsiu trumpai būtent dėl šito dalyko. Tai buvo, tie mokesčiai įvesti tik tai vienoje valstybėje. Čia yra didelis skirtumas palyginti su ES, kurioje gyvena 500 milijonų gyventojų. Ir šitas mokestis buvo 20 kartų didesnis negu dabar e, siūlomas. Tai yra didžiulis skirtumas. Taigi, pasisakė žmogus, kuris žino geriau už mus. E, mes e, baigėme bendro pabudžio pastabas ir visų frakcijų atstovai pasisakė. E, trūksta tik tai EPP atstovo. Tačiau jeigu nėra žmonių, kurie norėtų pateikti savo pastabas dėl tos e, įžanginės dalies, tai laikysime, kad įžanginę dalį baigiame. Aš matau, apie penarį nenori pasisakyti. Jan Gebrandi, James Ellis, Ivars Godmanis ir Konstantas Kreis, matau, nori pasisakyti. Ar jūs norite pasakyti dėl bendrosios įžanginės dalies ar dėl pirmosios dalies? Tai dėl politinių iššūkių ir prioritetų. Ne dabar, kaip suprantu, norit pasakyti. Tuo laiką mes kalbėsime apie politinius e, prioritetus ir iššūkius. Tai mes kalbėsime apie pranešimą ir e, atitinkamus pakeitimus, kuris susijęs su tą pirmąją diskusijų dalimi. Tai yra uh, nuo 1 iki 89 punktai apriepiami pranešime. Na, aš matau, norite pasakyti dėl žanginės dalies. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Praeitų metų pabaigoje mes bandėme savo pusę palengti diskusijas dėl 2011 metų biudžeto nes mes norėjome įtakoti diskusijas dėl DFP, daugiametės finansinės programos. Ir taryba nenusileido, atsisakė taip elgtis. Noriu užduoti tokį klausimą. Kokios pozicijos mes laikytumėmės dabar, jeigu sėdėtume prie dėrybų stalo su taryba, rengdami šį pranešimą? tokiais klausimais kaip sanglaudos fondai arba žemės ūkio politika. Jeigu dėrybose atsidurtų parlamento atstovas, ką jis arba ji pasakytų tais klausimais, nes kol kas mes pozicijos neturime tais klausimais. Vadinasi, kol kas pozicijos mes neturime, nes įvairius prioritetus minime. Vieni čia komitete siūlo minėti konkrečias politikos sritis, kiti siūlo neminėti. Aš viską įsivaizdavau kitaip. Aš galvojau, kad steigiant šitą komitetą mes steigiame jį, kad matytume viską iš paukščio skrydžio, kad sugebėtume matyti kurios politikos rytis yra svarbiausios. Mes sutarėme, kad svarbiausi dalykai yra ES 2020, modernizavimas, inovacijos, tvari plėtra ir taip toliau. Tačiau jeigu tų principų neįgyvendinsime konkrečiose politikos rytise, tuomet aš tos bendros vizijos nebesuprantu. Politikoje viziją suformuoluoti labai nesunku, tačiau daug sunkiau yra rasti drąsos po to priimti atitinkamus sprendimus. Tokia problema ir su šiuo pranešimu. Ateinančiomis savaitėmis įvyks labai svarbių įvykių. Jeigu mes viską spręsime kompromisais, tuomet jokios pozicijos nesuformuluosime. Ir iki to laiko, kai taryba patvirtins DFP, mes tiesiog negalėsime išreikšti jokios pozicijos, bijosime ją pareikšti ir mums beliks pasirašyti tarybos poziciją. Taigi ateinančiomis savaitėmis raginčiau ne tik kompromisų ieškoti, bet ir daryti pasirinkimus. Nepavyks mums tai padaryti, kad visi liktų patenkinti. Tačiau mes turime elgtis kaip politikai, turime priimti sprendimus daugumos, kad ir nedidelės daugumos būdu. Tai politinis pasirinkimas ir jis yra geresnis negu kompromisai be jokio apsisprendimo. Aš tikiuosi, kad tikrai nesibaigs viskas. Vien tik kompromisais, kurie bus priimtini visiems. Ačiū, iš tiesų aš esu didesnė optimistė. Aš manau, kad mes parengsime tokį pranešimą, kuris bus reikšmingas ir turiningas. Ir kad mes galėsime surinkti didžiąją daugumą parlamento narių, kurie pritar šiam pranešimui. Ir kad mes priimsime ryštingus sprendimus. Iš esmės mes negalėsime vienos riboti kompromisais. Mes turėsime kovoti už savo sprendimus. Taigi akivaizdu, jeigu mes kaip parlamentas neprimsime savo pozicijos, tada taryba galės veikti su mumis ką tik panorėjusi. Aš manau, kad mes turime vien tik tai dėl savo ryšto įrodymo priimti savo galtinę poziciją. Įvars Godvės dėl bendrų įžanginių pastabų. Meeting... Bandysiu trumpai kalbėti. Praeitame taikinimo posėdėje su taryba mes beveik nieko nepasiekėme dėl nuosavų išteklių ir kitų klausimų. Siūlau du dalykus. Pirmiausia, dėl principinio atsako į valstybių narių pasiūlymą užšaldyti biudžetą 2013 metų lygmenyje. Mums reikia apsispręsti, nes jeigu e, jeigu mes nepritarsime tam užšaldimui, DPF užšaldimui 2013 metų lygyje, tai tuomet reikia pateikti įrodymų, kaip tą biudžetą didinti. O jeigu pritarsime tarybai ir kito pasirinkimo mes neturime, tai turime gintis kitą savo poziciją, tai yra kaip finansuoti nuosavus išteklius ir kaip tai daryti, ar tai turi būti daroma skolos pagrindu ar kaip kitaip. Dar vienas pavyzdys iš vakar. Kankūne valstybės narės susitarė dėl 2,4 milijardų eurų kovoti su klimato kaita, taip pat dėl 65 milijonų eurų. Ir vakar mūsų pranešėjas klausė, kodėl mes turėtume mokėti už Kiniją ir kitas valstybės, kurios netgi labiau išsivyšiusios už kai kurias ES valstybės. Tačiau taryba, tai yra Vokietija, Skandinavijos valstybės, pateikė šį pasiūlymą raštu ir laikėsi vieningos griežtos pozicijos mes turėtume elgtis panašiai. Konstancija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėjau šį bitą pasakyti apie bendro pobėdžio diskusijos. Aš tik tai galiu patvirtinti požiūrį. kad mes e, pono Garygos pranešimu norime nubriežti gairias, politikos gairias. Uh, tačiau mes nenorime mm, išsamei aptarti atskirų detalių tos politikos, nes e, tos detalės aptariamos yra kitose specializuotose komitetuose ir ten išsamiau nagrinėjamos tos detalės. Ir mes žinome, kad jeigu kūrime teisėkoros e, projektai, tai iš esmės tada jau yra aptariamos e, visos smulkmenos ir detalės. Ir čia, kaip žinome, mūsų teisėkoros projektai priimami bendru E, pritarimu arba bendra procedūra. Ir mes negalime dabar viename pranešime sutraukti visų e, visų e, politikos ryčių, žemės ūkio politikos, sąjungos politikos. Aš manau, kad panas Garyga visiškai, pak, visiškai tinkamai apibrėžia mūsų politikos sritis ir ne, neišsiplėtė per daug. Ir manau, kad ateitie mums bus tik tai dėl to lengviau siekti savo politinių tikslų. Taigi, ačiū, mes baigėme bendro pabudžio diskusiją. Salvadorai, gal norėtumėt apibendrinti? Ačiū, e, ponė pirmininkė, aš kelias pastabas tai pasakysiu. Pirmiausia, dėl e, kalendorius arba terminų. Žinoma, tiesa, kad e, frakcijos e, nori kuo greičiau gauti kompromisinius pasiūlymus. Ir aš manau, kad čia būtų gerai su sekretariato pasitarti, kaip tą darbą galėtume paspartinti ir parengti greičiau tos kompromisinius pasiūlymus. Gal tai bus įmanoma paankstinti tos posėdžius, kuriuose galėtume aptarti tos pakeitimus, kad būtų parengti kompromisiniai pasiūlymai ir kad jie būtų greičiau išdaryti frakcijoms. Tačiau dabar norėčiau pasakyti porą žodžių apie turinį pranešimo. Čia e, frakcijos pasidalijo savo mintimis apie tam tikrus politinius prioritetus. Aš iš, iš esmės norėčiau pakartoti tai, kas buvo iškelta kaip pagrindinė mintis šiame pranešime. Tai mes norime pateikti politinę deklaraciją. Naujoje kadencijoje e, parlamento nariai jau kalbėjo apie tai, kad reikia įsisamoninti, kas yra mums dabar svarbiausia. Mes e, Sūrė komitete e, galime norėti pakeisti dabartinę vykdomą politiką. Tačiau e, parlamentarai, kurie turi ilgesnę patirtį, jau sakė, kad e, atsakingi komitetai taip pat turėtų būti įtraukti į šį darbą. Žinoma, e, Aš nemanau, kad mes e, pasieksime perversmą čia mūsų biudžeto politikoje. Tačiau esu įsitikinęs, e, kad atsakingi komitetai be mūsų pagalbos irgi negalės pasiekti tai teigiamo rezultato. Žinoma, gali būti, kad trumpalaikiai rezultatai, trumpalaikiai tikslai gali būti šiek tiek nuvilintis. Tačiau, bet kokiu atveju, galvodamas apie, e, apie ateitį, manau, kad geriausia yra, žinoma, atsižvelgti į atsakingo komiteto prioritetus. Ir sekretariatas, aš ir frakcijos bandys parengti tokį pranešimą, kuriame yra pakankamai daug naujovių. Balsuojant dėl finansinės perspektyvos, dėl tarybos pasiūlymų, aš norėčiau e, sužinoti, ar, ar e, tarybos pasiūlymas labai nukrypsta nuo mūsų pranešimo. Jeigu nelabai, tai galbūt paremčiau tarybos pasiūlymą. Ir mes negalime pritarti tokiai pozicijai, kuri labai nukrypsta. Tai būtent tarybų, tokiam tarybos pasiūlymui, kuris labai netitiktų mūsų pranešimo ir mūsų tikslo. ir jeigu taryba pateiks galutinį e, pasiūlymą, tai mes turime galėti priimti kompetitingą galutinį sprendimą dėl mūsų pozicijos. E, taigi, jeigu tarybos pasiūlymas atitiks mūsų poziciją, tada mes e, priimsime pasiūlymą dėl biudžeto, bet bet kokiu atveju mes turime pasiūsti politinį signalą iki kokios ribos mes galima pritarti tarybos pasiūlymą. Tačiau daugiau negaliu dabar pasakyti. One question, bitte. Vieną klausimą norite užduoti, prašome. Turiu vieną klausimą, pana Gariga. Be abejo, vertinu jo patirtį ir jo darbo metodus, tačiau taip dirbant, kodėl mes neatsižvelgtumėm į specializuotų komitetų nuomonės, e, kurias galėtumėm surinkti į vieną vietą ir įtraukti į pranešimą. Juk surio komiteto vaidmo ir yra, tiesą sakant, įsiklausyti specializuotų komiteto nuomonės ir pabandyti sukurti kažkokią tai bendrą visumą. Taigi mano klausimas būtų, kodėl ne surinktų nuomonę apibendrinti ir viskas būtų baigta. Žinoma. Tačiau, e, man atrodo, viskas dabar kaip e, santoką. E, mes dabar kalbame apie e, savo santykius ir nustatome ateities kažkokias e, sąlygas. Tai, tai iš tikrųjų yra pridėtinė vertė, tai yra be abejo įrankis, aš, aš, aš ketinu pateikti sur komiteto nuomonę ir jeigu jūs galvotumėte apie kitų komitetų nuomonės jų traukimą į e, bendrą pranešimą be abejo, jūs pastebėsite turbūt, kad mes e, nemėginome pilnai perkelti šių nuomonių, mes jomis be abejo rėmėmės, tačiau pamėginome vėliau įtraukti uh, E, ir jų, ir pranešėjų, ir įvairių politinių frakcijų nuomonės. Tikrai nebūtų gera mintis, pažiūrėjau, paimti regio komiteto ar kokio nors kito komiteto parinktą nuomonę ir tiesiogiai ją perkelti į mūsų pranešimą. Be abejo, mes rėmėmės tą patirtimį, rėmėmės jų įnašu, tačiau ne, ne pažodžiui. Ir būtent tam e, Mes turime be abejo labai pasistengti, kad e, kiti komitetai pritartų, tačiau toks pranešimas negali būti tiesiog suma kitų komitetų parengtų kažkokiu tai teksto gabalų ar pranešimų. Ačiū. Mes jau nustatėme mūsų diskusijų struktūrą. Dabar galima e, dabar aptarti mūsų pateiktus pakeitimus. Kaip jau sakiau, dabar mes aptarsime E, pranešimo punktus nuo 1 iki 89 e, ir e, aptarsime su jais susijusius pakeitimus. Iki šiol paprašė žodžio du parlamento nariai. Čia iš esmės mes sutikime žodį ne frakcijų atstovams, bet visiems, kas tik tai nori pasakyti. Karlas, matau, įtrauktas sąrašą, Marija Kavalijo, Ivailo Kalfinas ir Karlas Aglandas. Taigi, pradedame. Marija. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Pateikiau visą eilę pakeitimų, kuriuos aptarė ir palaikė EVP frakcijos bei ITRE nariai. Šie pakeitimai apima įvairias rytis, visų pirma, mokslinius tyrimus. Mes paraginame, kad reikėtų didinti finansavimą kitai mokslinio tyrimų bei inovacijų bendrai programai. Mes e, idealiu atveju norėtumėm, kad tas biudžetas būtų padvigubintas. Tačiau mes taip pat suprantame, kad vienintelis kriterijus turėtų būti e, geriausių rezultatų siekimas, o ne vien tik tai geografinis e, egzistuojančios e, septintosios E, kai kurios e, valstybės narės e, gauna nesai to lygius rautus, koncentracija yra labai nevienoda. Tuo tarpu iš tikrųjų daugelį Europos vietų, daugelį universitetų, daugelį mažų įmonių ar pramonės objektų yra tų žinių, yra tų puikių pasiekimų ir mes turėtumėm skatinti tokias geriausių pavyzdžių kišenėlės ir salelės Taigi, ITRE komitetas savo vidurio laikotarpio apžvalgos e, pranešime e, užsiminė apie kitos finansinės programos dalis ir ta nuomonė buvo patvirtinta ITRE narių daugumos. Kalbant apie pramonę, mes pateikėme e, pakeitimų paketą, akcentuodami konkurencingą E, inovacijams pagristą pramonės bazę Europai, e, kad reikėtų supaprastinti e, mažų įmonių galimybės pasiekti finansavimą, gauti finansavimą ir taip pat, kad pramonės sektoriui reikėtų irgi veiksmingiau panaudoti išteklius. Dėl energetikos mes akcentavome energetinio efektyvumo svarbą energetikos infrastruktūros svarbą tam, kad e, būtų e, užtikrinta pigi, prieinama ir švari energija visiems. Taip pat mes susiminėme apie finansavimą reikmės daugelį kitų programų, e, pažiūrėjau, struktūriniai fondai taip pat turėtų stiprinti mokslinis tyrimus, konkurencingumo ir mokslinių pajėgumų stiprinimą, taip pat turėtų skatinti švarios ir įperkamos energijos gamybą. Daugelį kitų e, sričių mes siūlytumėm e, radikaliai supaprastinti struktūrą ir kad visos, ne vien tai mokslinė finansavimo programa, tačiau visos programos turėtų būti padarytos paprastesnės ir lankstesnės. Tai tokia būtų pagrindinė idėja. Ačiū. Dankeschön, Maria. Jetzt Ivailo, bitte. Ačiū, Marija. Dabar Ivago. Ačiū, Juta. Norėčiau užsakyti keletą bendro pobūdžio komentarų. Aš dabar nesileisiu smulkmenas, mes kaip frakcija pateikėme visą eilę pakeitimų, kurie atskiri nariai taip pat pateikė savo dokumentus ir kai dirbsime su tekstu, tai mes tos tekstus sanagnėsime. Tačiau dabar keletas bendrų e, minčių dėl e, politinių prioritetų ir e, galimų pakeitimų, kadangi apie tai kalbama šioje pranešimo dalyje. Pirmiausia, kai kalbame apie biudžetą, mes turime galvoti apie poveikį, o ne apie lėšas. Bent jau šiame etape be abejo esame tam tikrų biudžetinių apribojimų, bet jeigu, jeigu pradėsime nuo apribojimų, tai aš bijau, kad mes nebesuformuosime politikos ir nebebus labai aišku, ką šis labai svarbus finansinis instrumentas padės mums pasiekti. Kitas dalykas, ko mums reikia, tai iš tikrųjų suderinti egzistuojančios politikos ir jos tikslų e, e, suderinamas su mm, tomis politikomis, kurios dar ateitie bus suplanuotos pagal naują finansinę struktūrą. Nemanau, kad visus ES prioritetus šiame pranešime galima būtų perdėlioti, sukeisti prioritetus vietomis, e, tai nelabai būtų realu, bet reikia suprasti, kad ES biudžetas yra tai vienas iš instrumentų siekiant tikslų. Mes turime ir papildomų finansinių priemonių, mes turime nacionalinius biudžetus, mes turime kitų galimybių, tokių kaip e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės, daug visokių būdų. Taigi neturėtumėm e, apsibriežti vieną ar dvi e, kažkokias tai prioritetinės rytis, kurios mūsų teikimu būtų tik tai priklausomus nuo Europinio biudžeto. Mes tiesiog turėtumėm ieškoti e, optimizavimo, ieškoti efektyviausių būdų įgyvendinti savo iškeltus prioritetus ir pirmiausia turėtumėm įgyvendinti keletą horizontalių priemonių. Turėtumėm sukurti prielaidas sėkmingai gyventi Lisabonos sutartį, nes iš tikrųjų dar šioje srityje yra problema. Uh, Antra, Europos strategija 2010 metams. Mes nenorime perdaryti šios strategijos. Jinai jau yra primta, mes dabar turime galvoti, kaip biudžetas turėtų visose srityse, kurios ten minimos, um, prisidėti prie to, kad šita strategija būtų gyvendinta. Mes taip pat turime galvoti apie kitos finansinės perspektyvos e, prioritetus tam tikrame kontekste. Mes jau kalbėjome, kad daugelis valstybių vis dar e, savo biudžetuose numato taupimo priemonės, kita vertus mes tikimės, kad per šį laikotarpį Europos ūkis auks, Europos ekonomika auks, tai reiškia, kad reiks naujų investicijų. Toliau per Europos semestrą mes kalbame apie ekonominį valdymą ir panašiai, kaip biudžetas gali prisidėti prie geresnio ekonominių priemonių koordinavimo. Vėlgi tai yra savotiškas kontekstas toliau. Mes kalbame apie tai, kad nacionalinės ekonomikas reikėtų labiau suderinti tarpusavę. Kaip Europos biudžetas galėtų tam pasitarnauti? Mes kalbame apie išorinį pasaulį, kuris supa Europos Sąjungą, konkurencingumą ir panašiai vėlgi. Kaip Europos Sąjunga reaguos į nudenus iššūkius. Visam šiam kontekste mes turime formuoti savo politiką ir tai turi atsispindėti visose biudžeto eilutėse, visose biudžeto skyriuose. E, be abejo, mes turime vykdyti labai reikalingas ir laukiamas reformas, mes turime e, padaryti, kad išlaidos biudžete būtų kur kas labiau orientuotos į rezultatus, konkrečius rezultatus, e, kad būtų kuriamos visuomenės vertybės, tam tikras turtas. Ir Mūsų frakcija laikosi labai iškios pozicijos, kad Europos biudžetas negali ignoruoti taip pat socialinių Europos vystimos aspektų darbo vietų kūrimas, pažeidžiamų grupių, tam tikra parama, socialinės atskirties mažinimas, mažų įmonių vystimas. Visą tai yra dalykai, kur negalima ignoruoti. Be abejo, tai yra daugiausia nacionalinė prerogatyva, bet jos negalime ignoruoti europinėme biudžete. Turime keltą labai iškių prioritetų Ir džiugiuosi, kad daugelėje pasiūlymų tai atsispindi. Pirmiausia, tai yra moksliniai tyrimai ir vystimasis. E, tai turėtų būti tikrai prioritėtų e, sąrašo viršuje. Toliau esame įvairių politikų susijusių su biologinis įvairovės saugojimu, kovos klimato kaita, transporto politika, taip pat e, kosminiai tyrimai, jaunimo reikalai ir daugelis kitų dalykų. Visą tai būtų galima pasakyti per šias politikas. Na ir pabaigai dar keletas klausimų, kuriuos reikėtų apsvarstyti. Pirmiausiai, aš kalbu, kai, kai kalbu apie biudžetą, mes turėtumėm pagalvoti, kaip e, panaudoti ir kitas turimas finansinės priemonės, kaip e, sukurti savočką atsvarą biudžetiniam priemonėm. Toliau kai kurie kolegos susiminė apie neigiamus prioritetus. Na, aiškiai tiesiai šviesiai pasakykime, ar mes norime biudžeto apkarpimų ir kas priims šios pasiūlymus. Kadangi yra įvairių pasiūlymų, vienas mintis puoselėja parlamentas, kitas gimsta taryboje ar panašiai. Taigi, jeigu mes kalbėsime apie neįgiamus prioritetus, tai aš bijau, kad sukursime biudžete daug daugiau e, sumaišties ir neiškumų. Dėl lankstumo. Kad ir ką mes suspręsime dėl biudžeto, jis turi būti lankstus tam, kad būtų galima sureaguoti į naujus iššūkius, kurie neišvengiamai iškils per šitą laikotarpį. Ir galų gale yra klausimas, kurį mes e, savo pakeitimais mėginome spręsti. E, turime didžiulį atotrukį E, tarp įsipareigojimų ir realių mokėjimų. Ir šitas atotrukis vis didėja. Šią problemą reikia spręsti. Ir e, problemą spręsti ne, ne tik tai mažinant biudžeto e, išlaidas, bet taip pat ir reikėtų surasti finansinių priemonių, iš, iš, įvykdyti jau prisimtiems įsipareigojimams. Tik tai tokiu būdu mes galėsime subalansuoti biudžetą. Ačiū, dabar galime pasveikinti koordinatorių, kuris atėjo iš kito komiteto. Jis dabar dėmiai klausosi, apie ką mes čia diskutuojame. Aš e, manyčiau, jeigu jūs norėtumėte pasikalbėti, pakalbėti kažkokį klausimą, tai aš įrašyčiau jūs, o dabar Karlui žodis įsteigimas. Ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau e, pakomentuoti tai, ką Ivailo pasakė apie neigiamus e, prioritetus ar, tai, ar tinkama kalbėti apie juos mūsų pranešime. Iš teismų aš norėčiau, kad mes e, išsiųstume signalą, kad mes norime protingai a, e, išnagrinėti, kaip panaudojami finansai ir kaip sukūriama Europos pritinė vertė. Ir kaip naudojamos įvairios priemonės, pavyzdžiui, taupimas arba a, e, mūsų a, išlaidos. A, E, nes nepaisant to taupimo, mes turėsime vis dėlto e, prašyti daugiau lėšų. Nes e, pirmiausia, jeigu mes norime kažko pasiekti, tai turime pažiūrėti, ar mes galime gauti papildomų lėšų. Ir į tą kontekstą turime atsižvelgti, jeigu mes norime pasiekti kažkokį tikslų ir atsižvelgti kartu į biudžeto lėšų trūkumą arba skurdų biudžetą. Taigi tai turėtų atsispindėti ir pranešime. Dabar dėl mm, kai kurių pakeitimų, čia dėl kai kurių aldė pakeitimų. E, pirmininkė, e, aš jeigu teisingai supratau, tai mes norime kalbėti apie, aptarti punktus nuo 1 iki 89. Dėl šito išlaidų dydžio mes e, pakeitėme pakeitimus. Mes kalbėjome apie tai, ar mes turime išleisti nu, vietą procentą, BVP ar daugiau. Ir E, panas Imelo kalbėjo, kad e, visi įsipareigojimai e, gali būti pasiekti su turimu biudžetu. Tačiau bet kokiu atveju mes turime įrodyti, kad mums reikia daugiau lėšų, jeigu mes norime jų gauti. Jis turi būti, patink, turi būti patikimumas tam tikras užtikrintas. Taigi, kitas dalykas, kokiu lygiu mes leidžiame savo lėšas. Mes turime galvoti, pavyzdžiui, apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Kai kuriais atvejais būtų, lab, būtų geriau uh, sukoncentruoti e, Europos biudžeto lėšas, o ne nacionalinės lėšas. Taip būtų ir sutaupyta lėšų visoje Europoje. Ir nebūtų pasirinkta skirtingų 27 metodų, kaip taupyti, pavyzdžiui, lėšas arba kitas leisti. Taigi tam reikia sukurti tam tikrą e, patikimą būdą, e, kaip panaudoti lėšas ir mes turime tai aptarti ir su taryba. Pavyzdžiui, čia kuriant e, išorės veiksmų tarnybą, čia galime e, sutaupyti, pavyzdžiui, valstybių narių e, lėšas, tačiau tų lėšų vis dėlto reikės daugiau. Tai yra toks iššūkis. Reikės, žinoma, daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir taikomai veiklai, tai yra akivaizdu. Dėl dėl bendros žemės ūkio politikos, tai a, reikia pasakyti, kad e, kiekvienas euras, kuris yra skirtas bendra, e, bendra žemės ūkio politikai, jisai pri, e, turi pridėtinę vertę visai Europos Sąjungoje. Tačiau mes turime vis dėlto atidžiau panagrinėti, ar reikia šitai bendrai žemės ūkio politikai daugiau lėšų ar ne. Tai priklauso nuo to, kokius mes tikslus iškeliame šios politikos sričiai. Kitas dalykas tai yra mm, Europos plėtros fondai. Žinoma, mes galime paimti lėšas, pavyzdžiui, iš kitų e, šaltinių. Tačiau čia ir valstybės nars galėtų prisidėti prie e, finansavimo Europos lygmenio. Turiu svarbu ir parodyti, kad mes e, peržvelgėme ir administracinės struktūras, ir, ir tas pasiūlymas, kurį mes pateikėme, yra susijęs su to, kad mes galėtume e, su, sutaupyti pakankamai nemažai lėšų skirtų administraciniams išlaidoms. Čia kalbama ne apie tai, ar čia, e, pavyzdžiui, pareigūnai turės skraidyti verslaukose ar ne. Čia iš tikrųjų didžiulis taupimas įvyktų administracinėje srityje. E, pavyzdžiui, čia galima sumažinti ir komitetų skaičių, pavyzdžiui, ECOSOC e, komitetas, galime e, panaikinti tokį komitetą ir sutaupysime daugybę lėšų. Ir atsižvelgti ir kitas struktūras galime, kaip galima sutaupyti atsisakius jų. Tai mes vėl išsiusime politinį signalą ar, ir tada patikrinsime, ar įmanoma, sakykime, imtis tokių lėšų taupimo ir ne. O, o daugiau dėl antrašių. E, mes norime dėl išorės veiksmų tarnybos, dėl e, Europos 2020 e, lėšų, kad būtų patenkinti ateities finansavimo reikalavimai. Tai būtent tam reikia didesnio lankstumo, būtent perskaitant lėšas tarp biudžeto eilučių. Ir mes ir toliau dėrėsimės dėl šių klausimų su kitomis frakcijomis. Ačiū, Karlai. Tos idėjos, kurias pateikė Aldė, siekdama keisti ES administracinę struktūrą, pavyzdžiui, kad e, būtų panaikinti kai kurie komitetai ir kad vienoje vienintelėje vietoje būtų sutrauktos visos agentūros, manau, kad tai yra žavi idėja, nes mes e, galime tada parodyti ir tarybai, kokias klaidas jį daro administracinėje srityje. Žinoma, aš nemanau, kad parlamentas pritartų šiai mūsų idėjai, tačiau e, jeigu mes ir surinktume didžiąją daugumą parlamentarų, kurie pritartų šiam e, pranešimui, tai manau, kad taryba tam nepritartų. Ir tada taryba pasakytų, tai yra jūsų išlaidos, o ne mūsų. Jūs ir mažinkite. Jonas Klautai jums žodis. Ačiū, Jūta. Mes pateikėme kai kurios pakeitimus e, GUE vardu, kai kurios pakeitimus e, pakeitė individualus parlamentarai. Aš norėčiau tik tai atkreipdėmėsi kelis aspektus, kurie, mano nuomonė, yra svarbus. Tai yra e, demografinio vystimosi problema, Ir man atrodo, kad yra svarbu atkreipdėmės į tai, kad čia mes sudarėme ne tik tai su išlaidų problema. Žinoma, yra tam tikrų problemų. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad pe, pensijos ir kitos pašalpos e, sudaro perkamąją galę, e, kuri yra pakankamai svarbi. Ir uh, senėjantį visuomenę reikalauja tam tikrų sprendimų, kaip galima, sakykime, pritaikyti darbo vietas vyresniems žmonėms. Ir mes e, turime atkreipti dėmesį, kaip galime perskaityti finansus, būtent sprendžiant e, šias e, problemas ir kokias galimybės galime išvelgti, sakykime, toje senėjančioje visuomenėje ir demografinėse pokyčiuose. Čia kalbama yra Europos 2020 strategijoje, kaip galima sukurti tvarias uh, darbo vietas. Kitas dalykas tai yra e, kova su skurdu. Ji taip pat aptariama e, Europą 2020 strategijoje, yra nurodomi tam tikri e, prioritetai, skelbimi yra socialinės atskirties ir kovos su skurdu metai. Ir čia įmamasi atitinkamų konkrečių, konkrečių priemonių, tai turi būti atitinkamos lėšos skiriamos toms konkrečiams priemonėms, kad tai nesibaigtų tik tai tuščia, tuščiamis kalbomis ir deklaracijomis. Ir tos lėšos uh, turi būti skiriamas ne tik tai pramonė ir uh, moksliniams tyrimams, bet tos lėšos turi patekti ir galutiniams uh, vartotojams, tai yra ES piliečiams, kad būtų uh, sukurta pri, didesnė pridėtinė vertė ir pagerintas jų gyvenimas. Dabar kitas dalykas, uh, žvelgiant į Fukushimos katastrofą, akivaizdu, kad yra energetikos rytyje tam tikrų problemų. Ir uh, šioje politikoje mes e, turime iškelti bent jau kitus prioritetus, kad būtų e, renkamasi e, alternatyvus, alternatyvius energijos šaltinius ir pažiūrėti, ar tai įmanoma įgyvendinti ES lygmenių, nes vienos valstybės narės lygių mes tokių tikslų tikrai nepasieksime. Ir čia galima iškelti klausimą, kokia pridėtinė vertė to perėjimo prie kitų energijos šaltinių. Ir ar tai yra prasminga. Dabar tas išėjimas iš mm, atitinkamo energetikos sričių, reikia pažiūrėti, kaip jisai vyksta čia kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Vokietijos. Tai vyksta padedant sanglaudos fondams. ir akivaizdu jau ir visiems e, praktiškai kolegams, kad e, e, iš esmės Anglijos fondai jau turėtų truputį perkelti daugiau lėšų į naujų valstybių narių politikos rytis. Aš norėčiau pabrėžti, kad, kad labai svarbu kad toks anglodo fondų lėšų perkelimas būtų ir socialiai priimtinas. Žinoma, tai yra tik kelios pastabos Aš nekartosiu savo ankstesnių pastabų, aš manau, kad mes ir ateityje diskusijoje mes juos aptarsime dar kartą. Ir iš tiesų, regioninės politikos srityje, tai yra tiesa, Aš manyčiau, kad svarbiausia čia yra ne frakcijos, ne mūsų partijų skirtumai, bet svarbiausia yra regionai ir joms skiriamas lėšas bei pagalba. Taigi čia aš truputį gal persudau, bet Manau, kad tai yra teisingas žvilgsnis. Raimerė. Mes kalbame dabar apie politinius prioritetus, bet ne apie biudžeto struktūrą. Čia aš taip teisingai supratau. Aš tikrai atsiprašau, nes mes biudžeto komitete kaip tik aptarėme Lisabonos sutarties takotą biudžetą. Čia kyla klausimas, žinoma, ar mes galime dėl to biudžeto sėkmingai dėrėtis ar ne. ir e, biudžeto e, e, komitete dabar vyrauja nuomonė, kad mes turime kalbėtis apie biudžetą, būtent apie jo padidinimą ir apie lankstumą. Ir jeigu tai nepavyks, tai mes turėsime pasakyti naujam biudžetui taip arba ne. Tada uh, tokiu atveju e, reiktų iš esmės perėti prie kitų dėrybų, o ne mm, e, ilgus metus e, ginčytis dėl atitinkamų biudžeto eilučių. Ir čia mes turime paskatinti komisiją, kad vis dėlto jinai būtų kūrybinga ir kad komisija nepamirštų, kad lankstumas bei atitinkama erdvė, e, e, pavyzdžiui, perkeliant nepanaudotas lėšas į kitas sritis, turėtų būti sėkmingas mūsų žingsnis e, ir kad komisija sustaikytų su tą mintimį. Čia bent jau, tai mes aptarėme biudžeto komitete, čia aš tik tai trumpą tokią santrauką patikiu, ką mes aptarėme tame komitete, čia būtent, kad mes žinotume maždaug, ką veikia kiti komitetai. Mes patikime nemažai frakcijos pakeitimų. Mes kartu su kolegomis aptarėme tam tikrus papildymus, kalbant apie Europos pridėtinę e, vertę, čia apie neigiamus prioritetus. Aš jau nenorėsiu čia, nenorėsiu čia gilintis į šias rytis, čia aš jau girdėjau, kad daugelis kolegų pasisakė šiais klausimais. Aš manau, kad yra svarbu, kad be Europos 2020 strategijos mes turėtume pabrėžti ir tai, kad sutartis yra e, puikus pagrindas tam, kad būtų nustatyti tam tikri biudžeto prioritetai. Ir kaip turėtų būti įgyvendyti mūsų e, politiniai įsipareigojimai. Mes turime tam tikrus politinius įsipareigojimus. Netgi taryba to kartais nesupranta. Ir kartais netgi netkreipia dėmesį, kad tai turi būti atinkamos e, eilutės ir biudžetas turi būti pakankamai lankstus. Ir jeigu mes e, iš tiesų norime taupyti lėšus e, arba pasiekti sinergijos poveikį nacionalinių ir Europos lygmenių, tai mes turime mūsų darbą intensyvinti ir didinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tarp ES, iškelti bendrus politinius prioritetus, čia atsižvelgiant visų pirma į Europos 2020 strategiją, atsižvelgti ir į nacionalinius biudžetus, e, plėtoti e, inovatyvius, e, inovatyvias finansinės priemonės, kalbėti apie tai, kad ES biudžetas buvo skirt, būtų skirtas Europos politikai finansuoti. Ir kad nebūtų priimami e, prieštaringi sprendimai. Vien tik e, pažvelgus į dokumentus, kuriuos pateikė mums sekretariatas, kaip vyksta mūsų tarpastybinis dvišalis bendradarbiavimas. Ir čia iš esmės netgi sudaro 5 milijardai eurų, kurie yra dar papildomai skiriami be biudžeto lėšų moksliniams tyrimams ir viešam bendradarbiavimui. Labai svarbu, kad nebūtų daromas dvigubas darbas, kad nesidubliuotų administracinės struktūros. Žinoma, čia e, tai mes turime įtraukti į diskusiją šios klausimus. O kalbant apie politinius prioritetus, aš, aš manau, kad čia vertėtų įtraukti naujus punktus e, susijusius su e, jūrų politika, su turizmu. E, čia turėtume pasvarstyti, kaip atsispindėti, turėtų atsispindėti šie tikslai biudžete. Dabar dėl dviejų didžiųjų blokų, pakeitimų blokų. Čia aš žinoma norėčiau kalbėti ir apie mokslinius tyrimus, ir apie infrastruktūros E, projektus, apie inovacijas, e, inovatyvius finansavimo e, instrumentus, žemės ūkio politiką. Ir kaip būtų galima patobulinti mūsų dabartinės priemonės, skirtas darbo vietų kūrimui ir užimtumui skatinti, kaip galima būti supaprastinti mūsų administracinės struktūras ir kad, apie, ir kad komisija būtų skatinama e, galvoti ne tik tai apie e, ekonomikos žalinimą, bet ir apie kryžminį suderinamumą įvairių politikos ryčių ir programų. Nors kartais to nelabai pavyksta. Sanglos politika jau buvo minėta. Aš manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad e, dabar iš sąjungos politikos reikalavome labai daug. Ir mes turime išvengti tam tikrų spragų arba trūkumų. Sąjungos politika turi ap apriepti didelį, didelę e, politikos sritį. Ir kad būtų sklandžiai išeinama iš sąjungos politikos remiamų sričių. Čia aš e, visų pirma prisimenu savo federacinę žemę Vokietijoje, kur, kuri nepriklauso sąjungos politikos sričiai tačiau vis dar gauna šanglas fondų lėšas. Taigi, klausimas yra tas, kaip mes veiksime Europą 2020 tikslų, kaip bus vykdomas bendrasis finansavimas susijęs su šiais tikslais. Ir kaip ypatingai sunkiai padėtyje esantis e, regionai arba demografinės problemas patiriantys regionai arba atokiausi regionai gali gauti atitinkamą pagalbą. Tačiau pažvelgęs e, į pakeitimus, galėčiau pasakyti, kad e, pranešėjas gali vis dėlto tuos pakeitimus sutraukti į tinkamą pranešimą. Okay. Sofija Kunit dabar dėl pirmosios dalies, prašau. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Juste deux points. Euh. Labai ačiū. Kolegos, noriu paliesti dvi smulkmenas, kai kalbame apie sanglus politiką. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tas, kad jei mes kalbame apie laipsnišką atsisakymą ir e, prie konkurencingumo ir konvergencijos, ten Europos komisija pasiūlė, pasiūlė, pasiūlė kažkokią tai tarpinę formuluoti tarpinę antraštę. Tai reiškia, kad iš konvergencijos kategorijos lėšos bus perkeltos e, į konkurencingumo skyrių, tačiau per tam tikrą tarpinę kategoriją. Tai reikštų, kad E, sanglaudos politikoje užtikrinamas testinumas, jeigu regionas negauna socialinės sanglaudos fondų lėšų. Jis bent jau e, galėtų keltis e, tikslus tapti konkurencingu. Taigi galbūt turėtume pagalvoti apie tokią galimą tarpinę stotelę, tarpinę antraštę. Nes tai reikštų politikos testinumą. Aš manau, kad labai svarbu būtų apie tai pagalvoti. Kaip jau buvo siūlyta sanglaudos politikos rytyje, mes turėtumėm dirbti pirmiausia, orientuodamėsi į e, novatoriškus fondus. Dėl, vietoj to, kad e, teiktumėm e, subsidijas, negrįžintinas išmokas, mes turėtumėm pradėti mąstyti apie paskolų sistemą. Specialių paskolų ypatingų paskolų, kurios leistų didinti lėšas. Kadangi jeigu lėšas būtų grįžnamas, tai galėtumėm po to finansuoti kitus projektus. Tuo tarpu mokant subsidijas taip nėra. Sanglaudos politika yra labai primtina piliečiams, labai suprantama piliečiams ir mes e, be abejo turime pasirūpinti, kad šis dalykas taip pat nesikirstų su bendra žemės ūkio politika. Ačiū, dabar mes jau aptarėme mūsų pirmąją diskusijų dalį. Mes perinam prie antros dabar dalies. Antroji dalis yra susijusi su e, struktūra. Ir e, visais tais dalykais, kuriuos mes e, vadiname techniniais, o trečioji dalis susijusi su, su nusavais ištekliais ir su panaudojimomis lėšomis. Salvadorai, gal norėtumėte apibendrinti pirmąją dalį? Sí, señora presidenta, con brevedad. Taip, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Uh, Aš jaučiuosi savotiškai pažeidžiamas, e, kadangi e, viena vertus turiu kompromisinius pasiūlymus, kita vertus e, yra įvairių frakcijų pateiktų pakeitimų. Taigi man sunku, kad dabar apibendinti situaciją, tačiau e, dėl tos temos susijusiu su pozityviais ir negatyviais prioritetais. Kalbant apie pozityvius prioritetus, aš manau, kad daugiau mažiau visi sutarė ir pritarė kad mes turėtumėm e, analizuoti išlaidas ir e, pirmiausiai atrinkti tą politiką, kuri leidžia pasinaudoti masto ekonomiką ir sukurti Europinę pridinę vertę, taip sutaupant nacionalinių biudžetų lėšas. Aš manau, kad čia sulaukime gana plataus pritarimo ir sutarimo pirmiausiai palaikant e, Europos strategiją 2010 metam, jos ketinį vaidmenį. E, ir daugelis parlamentarų mano, kad strategija turi būti labai jaučiama visame biudžete tam, kad e, jinai iš tikrųjų būtų realiai gyventa. Iki šiol politiniai prioritetai apėmė inovacijas, mažasinės įmonės, mokslinis tyrimus, infrastruktūros skūrimą, klimato kaitos priemonės. Uh, E, dar nuvystymas ir sanglauda. Dabar kai kurios politinės frakcijos iškėlė naujų prioritetų. Tai yra jaunimo reikalus, lyčių lygybė arba lygias galimybės, jūrų politika, turizmą, sportą ir panašiai. Tai nėra baigtinis sąrašas. Tai yra tik tai pavyzdžiai. Aš žinau, kad buvo ir kitų pasiūlymų. Ir e, Be abejo, aš turėčiau kaip ir visą tai atsižvelgti, rengdamas kompromisinius pasiūlymus. Kaip pranešėjas, aš norėčiau pirmiausiai palaikyti tradicinės politinės skriptis BŽUP, e, sanglūdus politiką, kadangi galų gale e, jos yra labai svarbios piliečiams ir e, būtent čia tenka didžiausia išlaidų dalis. Taigi aš manau, kad e, ir toliau prioritetai turėtų likti šiuose politikose. Kai dėl bendrosios žemės ūkio politikos nesurė komitetas turėtų apibriežti šios politikos ribas. Bet čia nuskambėjo politinis sprendimas ir klausimas būtų, ar mes mm, pritarsime komisar sodos pasiūlytams BŽUP peržiūros gairiams. Be abejo, aš manau, kad mes turėtumėm išgirsti Žemės ūkio komiteto e, nuomonį šio klausimu, mes neturėtumėm uzurpuoti Žemės ūkio komiteto teisės išsakyti savo nuomonį šio klausimu, bet ką mes galime padaryti, mes galėtumėm e, įtraukti kai kurias kertinės idėjas. Dėl to, kad, pavyzdžiui, BŽUP neturėtų, BŽUP biudžetas neturėtų būti mažinamas arba tarkim, kad turėtų būti suformuoluotos griežtesnės sąlygos negu ankstesnėje finansinėje perspektyvoje. Tokio tipo pozicijas be abejo mes galėtume palaikyti. Europos komisija ketina parengti savo regionę politiką e, pagrista e, įsisavinimo rodikliais. E, ir būtent tos nesavintos lėšos gali būti peržiūrėtos, tačiau mes uh, turėtume taip pat padaryti atitinkamas išvadas pagal įsisavinimo rodiklius, mes turėtume įsiaiškinti, kiek valstybės narės pajėgios įsisavinti šios fondus. Kai kurie žmonės kalbėjo apie pereinamąjį tikslą. Kągi aš mielai įsigilinčiau į tokią idėją, tokį pasiūlymą, tačiau nemanau, kad galėtume dabar leistis į smulkmenas, kadangi tai vėlgi yra e, region politikos komiteto prerogatyva. E, jie turėtų pareikšti, jog sanglaudos politikai reikia užtikrinti pakankamas lėšas. Sanglaudos politika taip pat turėtų prisidėti prie Europos 2020 strategijos tikslų gyvendinimo ir jūsų iškeltų tikslų gyvendinimo. Netgi nekeliantų neigiamų prioritetų. Kokia galėtų būti pozicija dėl neigiam prioritetų pranešės, kaip sakant, aš negali E, nurodyti kažkokiu tai neigiamu prioritetu tradicinės politikos kryptise, e, nes tai nebūtų suderinama su politika, bet to tai nuskriaustų, pavyzdžiui, kad ir ūkininkus, e, tai būtų savočkai nesažininkas žingsnis, tarkim, skurdžių regionų atžvilgių, būtų neteisinga, jeigu jie, pavyzdžiui, mokėtų savo įmokas, kurios būtų panaudotos energetiniam efektyvumui didinti. E, Galbūt galėtumėm kalbėti šiek tiek apie administracinių išlaidų apkarpimą. E, Penktoji antrašinė dalis mes turbūt rasime priemonių čia pateikti tam tikrų pasiūlymų. Ir manau, kad mūsų pasiūlymas turėtų apimti administracinių išlaidų e, apkarpimą, bet ne veiklos išlaidų, veiklos finansavimo išlaidų apkarpimą. E, Galbūt galėtume pagalvoti apie nepilnojamo turto pastatų, išlaikymo kaštus ar panašiai. Manau, kad mes pirmiausiai turėtumėm būtent padirbėti prie tos penktos antrašinės dalies, o ne su kitom antrašinėm dalim, nes kitaip mes e, padarysime tokių sprendimų, kurie paveiks kitas grupės labai smarkiai. Baigiant e, pirmąją dalį, tai man iš tiesų buvo įdomi informacija. Mm. Mes turime įsivaizduoti, kad jeigu mes nustatome politinius prioritetus, tai tam reikia žmonių, kurie būtent įgyvendintų tai, ką mes nustatome kaip politinius prioritetus. Tačiau, gegužės 9, 9 dienos diskusijoje, manau, galės dalyvauti ir atsakingas komisijos narys, tai mes sužinosime kitą savaitę. Ir tada mes aptarsime dar administracinius klausimus. Nors tai, ką, ką tik sakė mm, mm, Karlas, tai, e, sakykime, kad e, e, visos agentūros būtų sutelktos Bruselėje, kad atitinkami komitetai būtų panaikinti arba parlamentas būtų tik tai vienoje vietoje. Manau, kad tai būtų iš tikrųjų didelis palengvinimas biudžetui finansinių požiūrių. Klausimas yra tas, ar mes turėtume užrašyti tokius dalykus. ar juos turime iš karto pareikšti. Taigi dabar perinam prie antros dalies, kalbėsime apie struktūrą ir apie techninius aspektus. Taigi vėl žodis sučiakimas visiems, o ne vien frakcijomis. Taigi, matau, Ivanas Raimeris. E, Johanas, tai prašau jums žodis. E... First on negative priority. Ačiū. Pirmiausia, dėl negatyvių prioritetų komentaras. Turime prisiminti, kad čia reikia lyginti ne tik skirtingas politikas, bet ir kiekvienos politikos srityje. Mūsų frakcija gins tam tikras žemės ūkio politikos sritis, tačiau kitų sričių, kitų dalių negins, pavyzdžiui, eksporto subsidijos. Ten galima pasiekti žymių sutaupimų. Maždaug milijardas eurų. Ir kartais mes ginčiamės dėl smulkesnių sumų. Vadinasi, reikia ne tik atskiras biudžeto eilutės lyginti, bet ir kiekvienoje biudžeto eilutėje, jos viduje. Toliau dėl struktūros. Reikia rasti pusiausvyrą tarp pristatymo piliečiams, politikams, jie turi žinoti, kiek mes išleidžiame žemės ūkiui, transportui, energetikai. Tai yra kiekvienos politikos ryties matomumas. Ir aišku, čia reikia suskaidyti kiekvieną politiką į e, smulkesnės dalis, į smulkesnės eilutės. Tačiau kita vertus, jeigu tų eilučių, jeigu biudžeto skirsnių bus per daug, tuomet matomumas, skaidrumas taip pat dings. Mes tai vertiname kaip praktinį klausimą. Svarbiausia, kad būtų lankstumas. Jeigu bus lankstumas, jeigu bus paliktas lankstumo principas, tuomet galima sukurti daugiau biudžeto skirsnių, tačiau jeigu lankstumas nebus numatytas, mes tų skirsnių daugiau kurti nenorėtume. Mes tai siejame su diskusija dėl lankstumo. Mes tuos klausimus kartu vertiname. Mes pateikėme e, pakeitimą ir siūlome tris e, biudžeto skirsnius - vidaus klausimai, išoriniai klausimai ir administravimo klausimai. Ir kiekviename, pirmajame skirsnėje siūlome a, e, keturis smulkesnius skyrius. ir tuos dalykus siūlome aptarti, kai kalbėsime apie lankstumą. Frakcijos viduje mes ilgai ir įdomiai diskutavome apie tai, ar reikia atskiro skyriaus didelio masto projektams. Mes dar nesutarėme frakcijoje, tačiau linkstame į tą pusę. Galbūt gerai būtų išskirti ilgalaikius projektus į atskirą grupę, kad jų finansavimas būtų garantuotas. E, aišku, galima įvairiai klausimą kelti, ar mes izoliuojame tik tai didžiuosius projektus, ar taip pat ir mažuosius projektus. Pavyzdžiui, ITER projektas neturėtų neigiamai įtakoti kitų prioritetų septintojoje programoje. Tiek dėl struktūros, toliau dėl trukmės. Įdomu buvo susipažinti su pakeitimais, nes aiškėja tendencija. Dauguma frakcijų linkusios priderinti trukmę prie parlamento ir komisijos e, kadencijos. Taigi, pagrindinis klausimas toks, ar penkerių metų laikotarpis turėtų būti nustatytas ar penkerių plus penkerių metų laikotarpis kai kurioms politikos rytims. Mes manytume, kad DFP turėtų būti taikoma septyniarių metų laikotarpis. O gal netgi prireiks aštuonerių metų, kad priderintume politiką prie E, naujos komisijos ir naujo parlamento kadencijos, kad viskas įsibėgėtų nuo 2019 metų. Jei nustatome septynių metų mandatą ir jeigu trukmė yra ilgesnė negu penkeri metai, tuomet mes turime rasti teisiškai privalomą būdą kaip būtų atliktas vidurio laikotarpio įvertinimas. Tai turi būti įrašyta reglamente. Taryba tiesiog privalo atlikti vidurio laikotarpio pežiūrą, jeigu laikotarpis nustatomas ilgesnis nei penkeri metai. O jei nustatomas penkerių plus penkerių metų laikotarpis, tai tuo met pirmo laikotarpio viduryje turi būti atlikta peržiūra ir pagal tai vertinimas antrasis laikotarpis. Ačiū, Raimerį. Aš manau, kad iš tiesų mes galime rasti bendrą sprendimą. Aš galiu pritarti e, Joranui. Manau, kad e, struktūra, kalbant apie skaidrumą ir apie matomumą, tai e, buvo kalbama apie tai, kad galime, sakykime, E, sujungti e, Europos 2020 e, strategiją, integracijos strategiją. Tačiau akivaizdu, kad nėra taip lengva įtraukti ir Europą 2020 strategiją, nes čia mes kalbame ne tiek apie tvaro augimą ir apie kitus dalykus, kurie labiau priskirtini Europą 2020 strategijai. Aš manau, kad mes turėtume vis dėlto atlikti tam tikrus pakeitimus. Šiuo atveju, kalbant apie e, tvarę plėtrą, apie transporto, energetikos e, politiką ir traukti visą tai į atskirą e, biudžeto eilutę. O šitą, sakykime, užimtumą, maisto saugą ir kit, kitas struktūras formuoti taip, kaip buvo tai įprasta anksčiau. Tai būtent, kad galima būtų suderinti tas atskiras politikos rytis. Aš žinau, kad e, yra pateikti mano frakcijos pakeitimai, kuriuose siūloma vienas e, B ir vieną C punktus e, sutraukti į vieną, tačiau bet kokią atveju mes galėsim padiskutuoti dar apie tai vėliau. Pagal e, sutartį e, mes turime nustatyti kuo mažiau kategorijų ir visiškai teisinga, e, kad klausimas yra ne tas, ar mes turime ket, tris ar šešias kategorijas, tačiau svarbiausia yra tai, kokias, kokias priemonės mes naudosimės ir kaip veiksmingai panaudosime tas priemonės. Todėl mums svarbiausia yra atitinkamas lankstumas, maržos skirtos atskiroms politinės sritims, kad būtent, kad nebūtų į, tarsi įbetonuota atitinkama e, e, politika. Ir to mes turime pasirūpinti. Mes matėme, kad čia pateikiami ir e, pasvarstymai, kad galėtume pateikti tam tikrą papildančią biudžeto eilutę, kad, sakykime, galbūt galima pasinaudoti ir kitomis lėšomis, kurios būtų ne tik tai iš biudžeto Aš manau, kad e, parlamento požiūriu vertėtų e, dėl šių prieštaringų klausimų aktyviai padiskutuoti su taryba. Aš manau, kad e, šiam svarstymui mes galime pritarti, nes mes matome visų pirma šią problematiką, nes taryba vengia skirti ilgalaikį finansavimą tiems projektams. Uh, Be to, papildomas finansavimas neaišku, ar bus skiriamas, e, mes nežinome, kaip gauti atitinkamų lėšų. Ir nuolat kyla problema, e, problema, kaip gali būti perskaitamos biudžeto lėšas. Ir mums reikia aiškios perspektyvos. Taigi reikia aptarti, kokius projektus mes norime Europos lygių finansuoti, kaip didžiuosius projektus, ką, kiek jie kainuos. Ir mes turime užtikrinti, kad parlamento e, prioritetai nenukentėtų nuo tų didžiųjų projektų finansavimo. Ir jeigu tai nebūtų užtikrinta e, biudžete, tada mes turėtume pasitarti, kokie projektai yra teisingi, kurie ne, kurios verta finansuoti, kurios ne. Ir tai mes e, e, galime aptarti tos prioritetus. Taigi, Ir mes uh, turėtume iš tikrųjų nustatyti, ką iš tikrųjų mes turime omenyje, kokius pro, pro, pro, e, projektus ir kokius prioritetus. Mums reikia uh, atitinkamo dar uh, ir teisinio lankstumo. To teisinio lankstumo kol kas užtenka, koks dabar yra. Čia, e, e, e, ar mes kalbėtume apie 7 arba 10 procentų šito teisinio lankstumo, tai čia iš esmės nedidelis skirtumas. Manau, kad maržos yra pakankamos Aš manau, kad apie trukmę kalbant, e, realybė yra tokia, kad didžioji dauguma parlamento e, linksta pritarti 7 metų laikotarpiui. E, ne todėl, kad tai yra demokratinio teisėtumo principo laikymasis. Tačiau mes taip norime ir išsaugoti tas programas ir ilgesnį laikotarpį, nes mes dabar esame perinamim laikotarpyje ir e, kartais reikia imtis lankščių sprendimų. Tačiau aš manau, kad, šitas, e, kad galima vis dėlto e, didesnį dėmesį mm, kreipti tam septynių metų laikotarpį, tačiau ne, nepamesti iš akiračio ir tų penkerių metų laikotarpio. Nes iš esmės dabar kyla tas konfliktas tarp tų parlamento narių, kurie pritarė septynių metų laikotarpį programų vykdymo ir kiti penkerių metų laikotarpiai. Ir čia e, e, aš manau, kad galima būtų pasvarstyti apie galimybę e, susijęti, pavyzdžiui, tą penkerių metų laikotarpį su tam tikrais susitarimais politiniais, kad būtų galima pratesti tą laikotarpį. Ir čia uh, mes galime sustarti ir su e, taryba, pavyzdžiui, kad jeigu taryba pritarė, tai 5 plus 5 tokia būtų e, struktūra taikoma e, šiai trukmiai. Ir galbūt atžvelgdami atinkamas situacijas galėtume keisti tą trukmę. Čia mes turime vis dėlto apeliuoti į tai, kad turi būti gaunamas tarybos pritarimas. Ir tokiu būdu mes galime apginti e, parlamento interesus e, penki, penkeri metai plus penkeri metai. Aš manau, kad e, tam pakanka teisinio pagrindo ir mes turėtume sutarti dėl tokios trukmės. Ir aš manau, kad taryba privalės mums pritarti. Helga, jetzt bitte. Helga, dabar jums šalis. Ačiū, Juta. Aš, aš pradėsiu dar kartą nuo mūsų komiteto pavadinimo. Tai yra specialus komitetas skirtas politiniams iššūkiams spręsti. Tai būtent politiniai iššūkiai, kuriuos mes turime spręsti, su kuriais kovoti ir turime spręsti, ką mes turime nuveikti iki 2020 metų. Ir kad mes iš biudžeto lėšų galėtume užtikrinti tvarų ES vystimasi. Čia mes kalbame ne apie kosmetinius pataisimus, Mūsų komiteto prasme yra iškelti klausimą, kaip mes galime pasinaudoti, tinkamai pasinaudotomis lėšomis, kurios yra aptariamas šiame pranešime. Iš tikrųjų, norėčiau pasakyti, kad mes per daug laikomės įsikibę e, senųjų principų. Tai būtent aš pateiksiu kelis pavyzdžius. Čia kalbant apie e, iššūkius ir apie tvarumą. Pavyzdžiui, e, tabako auginimas yra subsidijuojamas. Pasaraisiais metais e, mes kalbėjom apie subsidijas žemės ūkiui, e, žuvininkystės, žvejybos e, srityje. Pavyzdžiui, tas tvarumo principas nepasiteisino, bet jis vis dar yra įtrauktas į mūsų tvarios, tvarumo politikos prioritetus. Žinoma, mes nekalbame vien tik tai apie administracinės išlaidas tai yra svarbios išlaidos, e, neginčiu jų. Tačiau bet kokiu atveju mes turime apžvelgti visas politikos sritis. E, mes neturime e, apsiriboti tuo, sakykime, kad keisime kažką kitose politikos srityse, o žemės ūkio politikoje ir sąjungos politikos srityse viską paliksime pasenoviai. Ne, aš manau, kad ES ateinančiais metais turi prisimti atsakomybę už bendrąją rinką ir taip pat spręsdama globalinius klausimus. Man atrodo, ir tam mes galėtume pasinaudoti e, struktūriniais fondais ir kitais fondais ir e, pasinaudoti priemonėms, kuris taikomas žemės ūkio politikoje. Ir tam reikia nustatyti tam tikrą strategiją. Tam yra skirtas mūsų komitetas. Žinoma, e, galima E, kreipėsi į specializuotus komitetus, bet mes turime įgaliojimus sutelkti visą tą informaciją ir kompetenciją ir priimti tinkamus sprendimus. Nes kitų atveju mes nevykdysime savo užduoties, kuri iškelta šiam komitetui. Mes pabandėme taip pat pateikti e, tam tikrus e, pasiūlymus dėl biudžeto eilučių. Tai būtent, kad nebūtų laikomas tik tų senųjų biudžeto eilučių, kaip mes galime pagristai pagerinti uh, E, finansų paskirstimą. E, mes taip pat e, patikėme tą pasiūlymą dėl lankstumo ir dėl atskirų biudžeto eilučių didiesiams infrastruktūros projektams. Aš manau, kad mes turėtume tokiu atveju sutarti dėl bendrų prioritetų ir kitose politinės rytise. Aš žinau iš savo šalies E, kas vyksta žemės e, ūkio politikos rytyje. Žinau, kad dabar kyla nauji iššūkiai ir kad reikia juos tinkamai reaguoti. Ir aš labai skatinčiau e, nesilaikyti vien tik tai senų nustatytų linijų, o rimtai pažvelgti į mums patikėtą užduotį nustatyti naują strategiją, atsižvelgiant į tuos mūsų sutartus tikslus, nes kitaip mes neišspręsime tų užduočių, kurios yra mums patikėtos. Ačiū. Dabar aš norėčiau pasakyti kitiems kalbėtojams, kad mes pamiršome vieną dalyką. Ir čia Helga priminė. Mes dabar aptarėme antrąją mūsų pakeitimų dalį. Tai mes kalbame apie struktūrą ir apie techninius aspektus. Konstancija, jums žodžiu. Ir iš tiesų, dabar kalbant apie šitos globalinius klausimus, aš norėčiau uh, pateikti kelias pastabas. E, pone Triupelė, paskaitykite, kas e, apie globalizaciją parašyta yra Garygo pranešime ir supraskite, kas slypi už to. Jeigu mes kalbame apie klimato kaitą ir apie mokslinius tyrimus ir įtraukėme į sąjungos politiką tai kaip prioritetus, tai reiškia, mes modernizuojame sąjungos politiką tokiais prioritetais. Ir tai yra tokia modernizacija, kokios iki šiol nebuvo. Taigi mes e, e, neturime išrasti naujų dalykų vien tik todėl, kad tai e, skamba gražiai. Mes tiesiog turime laikytis ir senų dalykų ir modernizuoti politikos rytis. Nuo. Šiame kontekste aš norėčiau priminti visiems kolegams, norėčiau priminti ne tik tai, kad mes dabar nagrinėjame antrą dalį. Aš norėčiau priminti, kad sąjungos politika irgi yra atitinkama priemonė. Mes galim prisiminti, ką Janas Olbrichtas e, e, pastarį kartą parašė. Ir būtent to mums reikia. O ką mes darysime su ta priemonė? E, tačiau mes turime parašyti, žinoma, ką mes veiksime su Anglijos politika, tačiau mes neturime nustatyti teisėkuros detalių jau iš karto. Thank you very much. Uh, three points I wanted to make. Firstly, Pirmininkė, tris komentarus norėčiau pateikti. Pirma, dėl DFP trukmės. Čia pusiausvėros klausimas, aš suprantu. Techninio pobūdžio argumentą. Darant ilgalaikės investicijas visada gerai numatyti ilgalaikį biudžetą, nes tai leidžia dirbti veiksmingiau. Tačiau reikia atsižvelgti ir į kitą elementą, tai yra politinė atsakomybė. nuo to priklauso viso proceso ir biudžeto patikimumas. Mano valstybėje, pavyzdžiui, tuo biudžetu mažai pasitikima. Jeigu mes suderintume biudžeto ciklą su politiniu rinkimų ciklu, tai padidintų tą pasitikėjimą. Ir tai šita nauda viršytų ilgalaikio planavimo, ilgalaikės investicijos naudą. Antras komentaras dėl lankstumo. Aš suprantu lankstumo poreikį, nors aš kitą vertus ir pasisakau už biudžeto užšaldymą. Bet vėlgi, kita vertus, tai atveria fiskalinės disciplinos ir kontrolės poreikis mane neramina begalinis finansavimas skiriamas Galilėjo ir ITER. Man nepatinka tai, kad ten trūko finansavimo kontrolės, apie tai mums dėrėtų daugiau padiskutuoti. Pirmininkė, noriu grįžti atgal šiek tiek ir pakalbėti apie prioritetus. Dėl BŽUP finansavimo ir dėl pranešėjo komentarų, dėl sutarties e, įpareigojimų. Bet sutartie kalbama tik tai, tik tai apie pirmojo ramšio klausimus. O antrasis ramstis pagal sutartį jam nėra taikomos tos prievalės ir, manyčiau, kad tais klausimais antrojo ramščio klausimais turi būti numatyta daugiau lankstumo, daugiau subsidiarumo, daugiau bendro finansavimo. Taigi noriu pabrėžti, kad sutartis numato įpareigojimus pirmo ramšio klausimas, bet ne antro ramšio klausimus tokiems kaip aplinkos apsauga. Yeah, uh, thank you, Chair. I just wanted to make... Uh... Ponas Von. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti tris komentarus. Pirmas apie struktūrą. Įvairių pasiūlymų pateikta, kiekviena frakcija įsivaizduoja skirtingai tą struktūrą. Aš įsivaizduoju, kad turėtų būti keturi biudžeto skyriai, o Visi vidaus politikos klausimai turėtų būti viename skyriuje. Manyčiau, kad taryba ir valstybės narės su tuo nesiginčiais. Apskritai manau, kad biudžeto eilučių ir skirsnių turėtų būti kaip galima mažiau. E, kai kas siūlė įrašyti finansų valdymo skirsnį, tačiau aš nežinau, kas papultų į tą skirsnį juk e, tie dalykai yra finansuojami iš valstybių narių biudžeto, o ne iš bendrijos biudžeto. Toliau norėčiau komentuoti programos trukmę. Aš pritarčiau tam, kad būtų paliekama septynių metų trukmė iki 20 metų, o po to galbūt būtų penkeri metai arba penkeri plus penkeri metai, bet tokiu atveju reikėtų matyti teisinį pagrindą <clears throat> E, ir užtikrinti, kad būtų atliekamas laikotarpio vidurio peržiūrėjimas. Taip pat, kad parlamentas būtų tinkamai įtrauktas į tą peržiūrą. Nes valstybės narės nenoriai įtraukia parlamentą į peržiūrą. Vadinasi, mums reikia teisinių garantijų, kad laikotarpio vidurio peržiūra vyktų ir kad joje dalyvautų Europos parlamentas. Ačiū toliau, Sofija. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu apie biudžeto struktūrą. Aš dėl jos pateikiau pakeitimų. Ir aš dėmesį kreipiu į labai svarbę mano nuomonės rytį sportą nors jis kartais laikomas antrarūšių dalykų. <clears throat> Bet taip nėra. Sportas tai taip pat tam tikra ekonominė veikla. Mums reikia ją reglamentuoti, e, reglamentuoti tokius dalykus kaip sveikatos apsauga, ekonominiai aspektai. tai turi atsispindėti biudžete. Esu įsitikinusi, kad sportas, sportinė veikla yra labai svarbi, ypač piliečiams. Aš pateikiau pakeitimų, prašyčiau susipažinti su jais Manau, kad sportas suteikia naudos mums visiems ES, suteikia tam tikrą žmogiškai faktorių. Taigi, ačiū, panė pirmininkė, kalbant apie struktūrinius fondus, tai ką mes norime reglamentuoti, e, tai reikia dar išsiaiškinti mums kaip parlamentui, nes e, mes neturime vienos pozicijos dėl būtent tokio struktūrinių fondų finansavimą. Ir mes, jeigu norime dėrėti su taryba, tada mes turime aiškiai pasakyti, ar mes kalbame apie septynerius metus, apie dešimt metų e, finansavimo trukmę. Mes turime visur nuspręsti, kokį mes norime. Aš manau, kad e, ilgalaikis planavimas turėtų būti ilgesnis. E, ne, nebūtinai turėtų būti ilgesnis negu penkeri metai, nes būtent mes turime visuomenės ir ekonominius pokyčius, kurie trunka uh, daug trumpiau negu penkeri metai. Ir čia septyneri metai, aš nežinau, aš tikrai tinkamas laikotarpis. E, iš esmės, svarbiausia yra lankstumas. Vien 2011 metais mes e, žemės, e, žemės ūkio sektoriai nustatėme maržą, kuris siekia apie 6,7 milijardus eurų. Ir svarbiausia, kad minėtame kontekste būtų galima greitai reaguoti į e, greitus pokyčius, pavyzdžiui, e, struktūrinius pokyčius Europoje arba ekonominius e, pokyčius. Ir mūsų biudžetas turi turėti galimybę į tai reaguoti. Ir pavyzdžiui, turi būti nustatoma, kurioje, kurioje vietoje ar kurioje politikos rytyje reikia daugiau investicijų, kurioje mažiau. Ir manau, kad mes a, a, taip pat turėtume skatinti a, Diskusija apie atominę energetiką. E, tačiau e, mes turime turėti ir tam tikrus politinius įgaliojimus vizį tą diskusiją, nes kitų atveju mes neturėsime e, biudžete tinkamai lėšų reaguoti tokios diskusijos išdavas. Ir kaip pranešime nustatyta, kyla klausimas kiek e, ilgai truks toks finansavimo laikotarpis įvairių programų. Aš manau, e, kad e, tai neįmanoma numatyti septynerių laikotarpių, laikotarpių tokio finansavimą. Aš manau, kad siekiant reaguoti į ekonominius iššūkius arba į gamtos katastrofas, Mes turime e, sugebėti greitai e, ir lankščiai reaguoti. Ačiū. Nematau, kad kas nors norėtų pasakyti apie struktūrą ir apie finansavimo trukmę. Salvadorai, norėtume apendrinti. <coughs> Momento, presidenta. Empiezo por la flexibilidad, que me parece lo más eh, sencillo de. Ačiū, aš e, pradėsiu nuo klausimo apie lankstumą. Tai turbūt paprasčiausias klausimas. Politinės frakcijos dėl lankstumo sutarė. Vieni sako, kad reikėtų peržiūrėti biudžeto skyrius ir skirsnius, Kiti reikalauja tam tikro e, lankstumo laisvės e, vienose biudžetos rytise, kitose biudžetos rytise. Taigi, man atrodo, lankstumo klausimų mano pranešimui pritariama. Turbūt man pavyko suformuoluoti nuostatas taip, kaip pageidauja frakcijos. Taigi, Manau, dėl lankstumo mes sustarsime. Apie struktūrą aš kalbėsiu pabaigoje, o dabar trukmė. Įvairias galimybės įvertinome. Praeitos kadencijos parlamentas pasiūlė penkeris metus, siekiant suderinti tą laikotarpį, tai yra finansinės perspektyvos laikotarpį su parlamento ir komisijos kadenciją. Ponas Alvaro pateikė kitokių argumentų, bet aš irgi galiu pateikti kontra argumentų. Šiuo metu aiškumo, užtikrintumo trūksta. Vadinasi, mums reikia kuo stabilesnės daugiametės finansinės programos. Vadinasi, ji turėtų trukti septynerius metus. Ir čia yra trūkumų. Tačiau, kadangi Europos ekonomika išgyvena e, net neaiškius laikus, septyniarių metų laikotarpis būtų tinkamesnis už penkerių metų laikotarpį. Manau, kad ir komisija nenori penkerių metų Nesena patirtis rodo, kaip kilo problemų dėl laikotarpio vidurio peržiūros taryboje. 5 plus 5 būtų iš viso 10 metų ir tai jau vėlgi nepriimtina per nelyg ilgas laikotarpis. Todėl aš siūlau 7 metus. Ir ne viena mm, frakcija kol kas kategoriškai neatmetė tokio pasiūlymo. Ir dabar apie struktūrą. Tai sudėtingas klausimas. Nenorint e, pakeisti išlaidų paskirstimo, reikia galvoti, kaip mes pristatysime tas išlaidas, juk tai matomiausias biudžeto aspektas. Man netrodo, kad frakcijų nuomonės labai skiriasi šiuo klausimu. Bent jau EPP, socialistai, žalieji ir liberalai, manau, sutariau, dėl mažesnių frakcijų man reikės įsigilinti į pasiūlymus. Galbūt kyla nuomonių skirtimų dėl trijų skirsnių ir lankstumo, taip pat yra skirtumų dėl apibriešių Kai kas pageidauja šešių, aš pasiūliau penkis skirsnius. Man rodos sutariama dėl to, kad reikėtų įtraukti ES 2020 strategiją arba visą strategiją arba atskirais a, srautais. Ne visi sutarė dėl to, ar pilietiškumo klausimus reikėtų įtraukti į ES 2020? Manau, kad reikėtų įtraukti tuos elementus, kurie susijęs su darbo vietų kūrimu. Žalieji taip pat pasiūlė atskirą skirsnį su tam tikru rezervu, kuris apimtų ekonomikos valdymą. O tas rezervas būtų skirtas nepaprastiesiams atvejams. EPP taip pat pasiūlė galbūt įtraukti ne bendrijos ES išlaidas. Štai tokie pateikti pasiūlymai, aš kartu su sekretorietu padirbėsime dabar porą savaičių ir pasistengsime parengti dokumentą patvirtinimui. Kitos finansinės perspektyvos pagrindinis tikslas turėtų būti kurti darbo vietas. Ne viena visuomenės dalis neturėtų sumokėti arba nukentėti dėl to, kad kitai visuomenės daliai sukūriamos darbo vietos. Tai neturėtų būti daroma jų sąskaita. Visų gerovę reikia saugoti. Nesvarbu, ar jie tabako augintojai, ar automechanikai, ar ūkininkai, žvėjai. Aš bandysiu pateikti tokį pasiūlymą, kuris nenuskriaustų ne vienos visuomenės grupės. Dar vienas klausimas, tai stambus projektai. aš nenorėčiau jų įtraukti į struktūrą. Nes taip gausis, kad e, žemės ūkio biudžeto bus finansuojama ITER arba Galilėjo. Neįsivaizduoju, kaip dabar būtų galima įtraukti tuos stambius projektus į struktūrą, bet paprašysiu patarimo koordinatorių. Puiku. Vadinasi, mes baigėme diskusijas dėl antrosios dalies. Dabar persime prie trečiosios dalies. Matau, e, du žmonės nori pasakyti, Žanas Liukas Daunas ir Eidegardija Zabau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš MPP pusės mes pateikėme nedaug pakeitimų, šiam dokumentui, nes manome, kad e, šis e, dokumentas yra pakankamai subalansuotas. Aš manau, kad e, mes turėtume, mm, kad būtų pasiklausta ir komisijos, kaip toliau bus vystamas finansavimas. Ir tie pakeitimai, kurie buvo mūsų buvo pateikti, jie turėtų sutvirtinti tekstą. Vadinasi, turi būti labiau pabrėžtas skaidrumas ir turi būti e, nurodoma, kaip e, per biudžetą turi būti nustatoma finansavimo struktūra, e, kaip turėtų atrodyti finansavimas iš valstybių narių biudžeto ir kaip mes sieksime daugmetės finansinės programos ir kaip bus paisoma sutarties nuostatų, ir čia taip pat kalbama ir apie E, nuosavus išteklius, e, kaip informacija apie tos nuosavus išteklius būtų pateikiama valstybių narių piliečiams. Čia mes daugiau kalbame e, ne apie valstybių narių biudžetus, bet apie ES tiesioginės pajamas. Ir yra pakeityti šiek tiek provokuojantis pakeitimai susijęs su tuo, kad, pavyzdžiui, taryba norėtų išaldyti biudžetą. Taigi čia iškeliame E, iškeliamas klausimas, kokius prioritetus turėtume tada išbraukti, jeigu, pavyzdžiui, negalėtume pasiekti saugos mūsų tikslų. Ačiū, Eda. Sí, gracias, presidenta. Bueno, durante toda la mañana. Ačiū, pirmininkė. Visą rytą mes diskutuojame politiką, kurią norėtumėm vykdyti per atinčius keletą metų. Svarstame, kokie būtų arba turėtų būti parlamento prioritetai. Tačiau dabar, kai visą tai aptarėme, mes turėtumėm taip pat pakalbėti apie tai, kiek lėšų reikėtų skirti kiekvienai iš šių politikų, iš kur tos pinigus paimti. Kol kas, kiek galima spėti iš teksto ir pakeitimų, e, atrodytų, kad visi sutarė, jog, pavyzdžiui, kalbėsime apie BŽUP, reikėtų išlaikyti ten esamą finansavimą, tą patį galima būtų pakalbėti, pasakyti ir apie sanglus politiką, toliau e, mokslinio tyrimų vystimo, energetikos, jaunimo politikoms, kur, kurios yra svarbios e, ES 2020 dalis, turėtų gauti didesnį finansavimą. Be abejo, tai turės finansuoti ir e, valstybės narės per savo nacionalinį biudžetą ir turėtų būti e, tam tikras koordinavimas, veiksmų koordinavimas tarp e, Europos biudžeto ir nacionalinio biudžeto. Na, e, kai jau kalbame apie Europos strategiją 20 metams, po visų diskusijų peršasi aiški išvada, kad mes negalime sulėtinti <clears throat> es priemonių greičio, mes negalime stabdyti projektų, investicijų, strategijų, kurios orientuotas į ES ateitį. Mes e, turėtumėm, kad ES, turėtumėm pasiekti, kad ES taptų pasauliniu lyderiu, e, pasauliniu pavyzdžiu. Mm, nes kitos valstybės nelauks mūsų, mus jau dabar vejasi Kinija ir Indija, ir Brazilija ir daugelis kitų valstybių, mes turime neatsilikti, nepasiduoti ir dėl to turime uh, e, vykti savo įsipareigojimus pagal E, strategiją 2020 negalime leisti jai žlugti, kaip žlugo Lisabono strategija. Dėl to turime didinti turimus išteklius e, pagal naują daugiametę finansinę struktūrą. Suvokiame, kad yra tam tikro pribojimų ribų. E, kalba eina apie tai, kad reikėtų E, skirti 1,9 procentam e, bendrų nacionalinių įplaukų ir reikia įs, reikėtų išsiaiškinti, iš kur paimsime šias lėšas, e, galbūt reikėtų pakeisti dabartinę sistemą tikrą nuosavų išteklių sistemą, kuri leistų rasti papildomą finansavimą mes dabar kalbame apie tą garsų į mm, bendrų nacionalinių įplaukų procentą ir ko gero reikėtų iš tikrųjų šią sistemą sustabdyti, kad mm, baigtumėm šitas mm, veidmeniškas diskusijas apie bendruosius mokėtojus ir bendruosius naudos gavėjus. E, reikėtų ieškoti nuo savo išteklių ir atlikti įvairias e, studijas, tyrimus, analizę, kuri leistų nustatyti, iš kokių šaltinių paimti šios nuo savus išteklius. Tačiau bet ką tai mes turėtumėm e, atlikti tokią poveikio e, analizę jos galima poveikį finansinių operacijų, tai galima poveikį finansinių operacijų mokesčio, apie kurį buvo kalbėta. Uh, Galbūt e, toks mokestis iš tikrųjų e, būtų e, savotiškas, savotiškas skolos gražinimas, finansų institucijos turėtų šiek tiek sumokėti už visą tą košę, kurioje jas privirė. Ir mm, tiesą, kad nesnės spaudoje nu, nu, nu, nuskambėjo e, raginimas, kurį pasirašė daugybė žymių ekonomistų, mokslininkų ir panašiai, ragindami mm, didįjį dešimtuką iš tikrųjų įvesti tokį mokestį už finansinės transakcijas, e, finansinės operacijas. Jeigu pagrindinės e, valstybės pasaulyje, stipriausia ekonomiškai valstybės, nustatyti tokį pavyzdį, kitos sektų iš paskos. Ačiū. Matau, kad niekas nebenori pasisakyti. Taigi mes galime dabar sutarti su pranešėju kad iš principo mūsų e, pajamos turėtų būti apribotos e, nuo savais ištekliais <clears throat> ir kad nereikėtų jokių įnašų iš nacionalinio biudžeto. Jeigu su tuo visi sutinkame, e, jeigu taip yra ir nustatyta ir mūsų pranešime, tai taip ir paliksime. Salvadorai. Señora Presidenta, referente a lo... Ačiū, ponia pirmininkė. Kai dėl biudžeto dydžio. Pranešime mes galaujame, kad 2003 metais nustatyta viršutinė riba. E, e, viršutinė riba taptų apatinė riba 2013 metams. Aš manau, kad esame labai svarios, takingos nuomonės, kur apie tai kalbama nominaliais e, dydžiais. E, taip pat kalbama apie galimą es biudžeto mažinimą. Mes negalime pradėti darybų tokio pasiūlymo pagrindu, todėl savo pranešime aš kalbu apie tai, kad reikėtų didinti biudžetą 1,11 procentų Tai yra, kad reikėtų tinti 1,11 procentų visos ES e, bendrų nacionalinių pajamų. E, be abejo, 23 procentai būtų teorinė nuosavų išteklių riba, kuris. Ne, atsiprašau, 1,23. Taigi mes turėtumėm tos procentus, tos procentinius skaičius pateikti atspirties taškas būtų 1,11 procento. Bus be abejo politinių frakcijų ir parlamentarų, kurie gali kalbėti apie mažesnį procentą, tačiau aš tikrai raginčiau pradėti darybas bent jau nuo skaičiaus 1,11 procentų, kai dėl išteklių, nuo savo išteklių visi nutaikos pozicijos aš laikausi. Mes turime be abejo laikytis Lisabono starties sąlygų, kur yra teigiama, kad biudžetas turi būti pagristas nuo savais ištekliais. Mes esame maždaug pusiaukelį link to, ko norėtume pasiekti. Ir manau, kad realybė iš tikrųjų e, yra dar gerokai antolusi nuo to, ką norėtumėm. Valstybės narės kol kas dar net nepradėjo spręsti šių klausimų. Žinote, kad e, bet koks sprendimas, kuris keičia dabartinę E, nuosavų išteklių schemą. Turėtų reikalautų nuosavų išteklių direktyvos pakeitimo. O tai reikštų, kad ir parlamentas, ir 27 valstybės narės turi ratifikuoti šį dokumentą ir reikia tai padaryti vienbalsiai. Taigi, Jeigu norėsime įvesti kažkokią tai naujų savų išteklių mm, sistemą, be abejo, procesas taps daug sudėtingesnis. Kita vertus, e, parlamentas, kaip ir komitetai, e, sutarė, visi sutarė, kad e, mums reikėtų na, daug svariau dalyvauti šiuose diskusijose dėl nuosavų išteklių. Komisija na, analizuos detaliai tokius pasiūlymus ir aš manau, kad mes turėtumėm uh, padaryti politinį pareiškimą, jog mums reikia savų išteklių ir norime atsisakyti dabartinės sistemos, kur valstybės narės e, finansuoja, paskiau gauna kompensacijas ir panašiai. Taigi aš manau, kad jeigu padarytumėm tokį politinį pareiškimą, tai būtų labai svarbu žingsnis ateičiai. Esama tam tikrų alternatyvų, tam tikrų variantų, kurie leistų galbūt pasiekti visuotinį sustarimą bet turėtumėm išsiaiškinti, kokiu pasiekmiu biudžetui padarytų šitie nusavie ištekliai. Kompromisas veikia būti teorinis, o ne praktinis, kadangi aš suprantu, kad e, dėl konkrečių alternatyvų aš dabar neturiu konsensuso. Tačiau norėčiau, kad bent jau politinė prasme parlamentas vis tik tai padarytų žingsnį į priekį. Mums reikia rimtų darybų dėl išlaidų su taryba. Tačiau, kai kalbame apie pajamas, jeigu taryba nenorėtų atnaujinti šios diskusijos, mes galėtumėm padaryti politinį pareiškimą plenarnio pačiu metu surinkdami visus 500 balsų. Kita vertus turime turėti mintį, koks yra politinis kontekstas ir mm, kiek toli siekia mūsų svertai šio klausimu. Norėčiau padėkoti visiems už jų pastabas, už jų komentarus. Na ir dabar turbūt lieka man bei sekretariatui draugė pasidarbuoti, rengiant kompromisinius pakeitimus. Aš jau tik pavėlavau į lėktuvą, kuris turėjo skristi 12 val. taigi galėčiau pradėti darbą nedelsamas. Enorm und. Puiku. Matau, kad mes čia puikiai padirbėjome. Ir aš esu įsitikinusi, kad e, mes e, pasieksime ir geresnio bendradarbiavimo tarp koordinatorių ir pranešėjo. O dabar kalbant apie diskusijas su taryba dėl nuo savo išteklių sistemos panaudojimo, tai iš tikrųjų aš nesu taip pesimistiškai nusiteikusi. Mes a, turime komisijos a, a, pareiškimą, kad bet kokiu atveju, jeigu mes a, birželio pabaigoje arba liepos pradžioje a, Mm, pateiksime e, teisėkuros pasiūlymą, tada e, komisija pas, pasiūlys kažkokį sprendimą dėl nuo savo išteklių panaudojimą. Ir tuo turės užsiimti taryba. Ir čia mes darysimės e, dėl finansinės perspektyvos, kaip sūrė komitetas ir kaip visas parlamentas. Ir tokiu atveju privalės taryba kalbėtis su mumis apie nuosavus išteklius. Mes bent turime to siekti. Aš manau, kad tai yra labai svarbu visoms, arba jų daugumai frakcijų. Akivaizdu, kad mes čia m, mm, didelės revoliucijos nepadarysime nuo 2014 metų sausio pirmos, tačiau mes a, e, norėtume paskatinti evoliuciją ir tai turėtų mūsų būti pagrindinis tikslas. Taigi dabar, jeigu niekas nebenori pasisakyti, nėra rūpimų klausimų. Aš turiu tik tai kelis pranešimus. Tai visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kurie čia dalyvavo posėdėje. Norėčiau pasakyti, kad mūsų e, komitetas buvo transliuojamas, posėdis buvo tiesiogiai transliuojamas internetu. Ir mes turime nuomonės e, Žemės ūkio komiteto, e, moterio komiteto ir, ir kultūros komiteto. Ir tiek aš, tiek Salvadoras e, buvome kitose komitetuose, tai biudžeto kontrolės komitete, tai vystimosi pagalbos komitete ir išklausime jų nuomonės. Mūsų kitas posėdis įvyks e, gegužės 9 dieną. Mes turėsime tik tai pusantros valandos, bet iš tiesų per tas pusantros valandos mes koncentruotai dirbsime. Kalbėsime apie administracinius reikalus. Aš manau, kad tai yra svarbi tema. E, perduokite ir kitiems kolegoms. Mes e, diskutuosime tik tai apie administracinius klausimus Strasbūrė pusantros valandos. Žinoma, laiko mažokai, tačiau bet kokiu atveju mes privalome kalbėti apie administracinių struktūrų patobulinimą. Aš tikiuosi, kad pranešėjas galės pakankamai greitai parengti pirmuosius kompromisinius pakeitimus arba bent jau galės apibendrinti tuos pateiktus pakeitimus, iš kurių galės išgauti kokį nors kompromisą. Ir jau kitą savaitę šešėliniai pranešėjai bei koordinatoriai galės e, pasitarti su savo frakcijomis. Aš dėkoju visiems, kurie dalyvavo posėdėje, kurie išliko iki posėdžio galo ir linkiu likusios geros savaitės dienos.